Bonjour à tous. Good morning. Visiems laba diena. Dear colleagues. Labas rytas, kolegos. Sveiki sugrįžę po atostogų ir pradžiai laimingų naujųjų metų visiems. Linkiu kuo geriausios sėkmės. Ir tikiuosi, kad 2012 metai nebus prastesni negu 2011 bet ko gero geresni visiems mums. Taigi pradėkime posėdį, nes turime daug darbo. Pirmiausia, turime patvirtinti darbo atvarkę ir pirmiausia, turiu Jums pranešti, kad dėl logistinių priežasčių šis posėdis šį ryt vyksta šioje salėje bet nuo 15 valandos persikelsime į Polandry Spak 1A002 salę nuo 15 valandos. Tvirtiname darbo atvarkę. Pirmiausia, primenu, kaip buvo pranešta elektroniniu paštu, 12, nuo 12 iki 19 punktų dėl 10 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo. Šie klausimai yra atšaukti. Antra, 20 klausimas dėl situacijos Vengrijoje. Čia komisija atstovaus generalinis direktorius teisingumui François Liobai. 21 klausimas. Europos tyrimų orderis apims ne tik keitimasi nuomonėmis, bet taip pat bus ir pristatytas pranešimo projektas. Jeigu visi pritarėte, patvirtiname darbo tvarkę. Toliau pirmininko pranešimai. Pirmiausia, informuoju Jūs, kad nuo sausio pirmos dienos Libė komitete atsirado penki nauji nariai. Todėl noriu pasveikinti tarp mūsų poną Arkadijušą Tomašą Bratkovskį. Ačiū, kad atėjote šiandien. Taip pat poną Franką Engelį. Taip pat, jis taip pat naujas Lybė komiteto narys. Ponas, ponas Vietoslava Hristava Malinova. Sveiki atvykę. Pona Jozefą Vaidenholzerį. bei ponę Antėją McIntyre. Sveikinu visus. Malonu Jūs čia matyti. Gerbami Libė komiteto nariai, sveiki atvykę pas mus. Toliau tvirtiname posėdžio įvykusių gegužės 24-25, rugsėjo 29 spalio 17 ir lapkričio 7 dieną protokolus. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad e, steigiamasis e, mūsų komiteto posėdis antrai kadencijos pusiai įvyks pirmadienį, sausio 23 dieną nuo 17.15 iki 17.45 penkių minučių Jozef Antal 4Q1 salėje. Tai bus teigiamasis komiteto posėdis antrai kadencijos pusiai. Na ir toliau ketvirtasis klausimas, pirmasis mūsų klausimas, susitarimas tarp ES, Islandijos ir Norvegijos dėl kai kurių konvencijos pasirašytos, priimtas 2000 metų gegužės 29 dieną dėl tarpusavio paramos baudžiamosios bylose tarp valstybių narių Europos, Europos Sąjungos ir šių šalių e, nuostatų. Mūsų pranešėjas yra Klodas Morajas, dėja jis šiandien negaluoja ir jį šio klausimo pristatymui pakeičia ponas Ensiu. Prašom. Thank you, Mr. Chair. I will... Ačiū, ponia pirmininkė pasistengsiu išsakyti Klodo e, nuomonę dėl nusikalstamumo pasaulinės esmės didėjimo. Tarpusio parama yra labai svarbi užtikrinant e, teisingumą aukoms. Teisinės sistemos skiriasi, skiriasi įvairiose valstybės narėse, todėl reikia e, didesnio bendradarbiavimo. Šio sustarimo tikslas yra pagerinti teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose tarp visų valstybių narių bei Islandijos ir Norvegijos. Taryba dėrėjosi dėl šio susitarimo su Norvegija ir Islandija, taikydama tam tikras nuostatas, kurios yra 2000 metų, 2000 metų konvencijoje dėl tarpusio paramos baudžiamosiose bylose ir pirmųjų metų protokole. Su šia konvencija ir protokolu valstybės narės ats, e, įsipareigojo padėti tyriant, persekiant uh, tarptautinius nusikals, nusikal, nusikaltimus. 2000 metų konvencija patvirtinta visų valstybių narių ir ją siekiame modernizuoti bendradavimo metodus tarp e, teisminių ir policijos institucijų. Protokole yra papildomos sąlygos skirtos uh, nuostatams dėl bankinės informacijos. 2000 metų konvencija ir protokolas, kurie yra įtraukti į šį sustarimą su Norvegija ir Islandija, numato nuostatas dėl liudininkų, ekspertų ir kitų asmenų išklausimo telefonais arba videokonferencijų būdu, teisminių tyrimų ir bendrų tyrimų komandų. informacija dėl banko sandorių ir e, bankinės informacijos e, bus skirta tam, kad būtų galima kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Kaip sakoma pranešime, taip pat aš pritariu konkrečiai nuostatai, kuri leidžia įtraukti Eurojustą. E, bet, kuriai, bet kurios instancijos atveju, jeigu to prašoma arba yra problemų vykdant, vykdant tokį prašymą. Šis susitarimas jau pasirašytas ES ir Islandijos bei Norvegijos 2003 metais. Tačiau procedūros nebuvo užbaigtos iki Lisabono sutarties įsigaliojimo. Dėl to remiantis naujas teisiniais pagrindais, kuriuos numato Lisabono sutartis, šio parlamento pritarimas yra būtinas kad būtų galima sudaryti šios sustarimus. Kaip sakome pranešime, nėra priežasčių prieštarauti sustarimo pasirašymui. Šis sustarimas e, numato tarpusavio pagalbos taisyklės su e, Norvegija ir Islandija, kurios egzistuoja tarp ES valstybių siekiant e, bendradarbiauti kovant su nusikalst, tarp valstybiniais nusikaltimais su šalimis, kurios jau priklauso Šengeno zonai, o Islandija šiuo metu derasi ir dėl stojimo Europos Sąjungą. Abi šalis taiko gerus standartus, turi tinkamą istoriją šiose sritise ir yra patikimos partnerės daugeliu aspektų šioje saugumo, laisvės ir teisingumo srityje. Dėl to Pranešėjas visiškai pritarė parlamento pritarimui e, šios sutarties pasirašymui. Pagal 81 darbo tvarkos taisyklę Europos parlamentas turi pateikti pritarimą šiam susitarimui. Tai reiškia, kad negalima teikti jokių pakeitimų šiam pranešimui e, dėl paties e, susitarimo esmės. Tačiau parlamento nariai gali teikti pakeitimus E, teisinės rezoliucijos tekstui dėl parlamento pritarimo. Tokių pakeitimų terminas yra sausio 20 e, diena. Ačiū, ponė pirminkė. Ačiū, ponė Ensiu, už pranešimo projekto pristatymą. Pranešimą rengia ponas Morajas. Kiek suprantu, gal yra ir komisijos, ir tarybos atstovų ponė Monika Jessica Auken. Gal jūs norėtumėte pakomentuoti? Jeigu ne, komisija taip pat lyg nenori. Ar būtų komiteto narių norinčių pasakyti dėl šio pranešimo projekto? Panašu, kad ne. Tuomet dėkojame pono Jensiu už pristatymą. Norėčiau priminti, kad pakeitimų patikimo terminas yra sausas 20 diena, 12 val. dienos. Ar tinkamas visiems toks terminas? Kągi, terminas tuomet yra nustatomas toks, kokį paminėjau. Ir dabar perėmėme prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra penktasis darbo atvarkės punktas. Dėl tarptautinės apsaugos prašymų kuriuos pateikia trečiosios šalies piliečiai ar pilietybės neturintys asmenys vienoje iš valstybių narių. Tai yra nauja redakcija. Pone Cecilija Vikstrem yra už tai atsakinga. Čia yra gan sudėtingas klausimas. Dublino antrasis reglamentas, kaip jūs visi žinote, užstrigo taryboje jau kurį laiką. Nuo to laiko, kai Europos parlamentas patvirtino pirmojo svarstymo susitarimą 9 metų gegužės mėnesį, daugiau niekas nuo to laiko neįvyko, darbai sustojo. Na, o ankstesnė pirmininkanti valstybė, pirmininkanti valstybė Lenkija ėmėsi tam tikrų iniciatyvų, kad būtų toliau svarstomas e, šis reglamentas ir buvo pradėtas tarp institucinis dialogas, kuris vis dar vyksta Taigi šiek tiek pažangos buvo pasiekta, mūsų pranešėja ponė Vikstrom ir pristatys, kokia dabar yra situacija. Na, o po to išklausysime komisijos ir pirmininkančios Danijos atstovų. Kaip žinote, aš šio semestro pradžioje kalbėjausi su pirmininkaujančia Danija. Ir Danija ketina teikti daugiau prioriteto prieglopšio paketui, skaitant Dublino antrąjį reglamentą, taip pat teismų bendradarbiavimo procedūrinių klausimų klausimams teiks prioritetą. Taigi mūsų komitetui tai iš tiesų bus gan įtemptas semestras. Taigi, ponia Vikstram, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti galimybę ir jums, ponė pirmininkė, visiems kolegoms palinkėti, ko galima e, daug, daugiau sėkmės naujaisiais metais. Mielai pristatysiu antrojo Dublino reglamento situaciją ir visgi apgalėstauju, kad mums nepavyko pradėti dėrybų per tuos dviejus metus, kuomet aš esu atsakinga už šį klausimą, tačiau tikėkime, kad šiais metais ir dabar pirmininkaujant Danijai galiausiai mums pavyks užbaigti šiuos darbus. Na, daug nekalbėsiu apie tai, bet kadangi istorija gan ilga, aš pabandysiu, kuo galima trumpiau ir efektyviau apibendrintai pristatyti tą situaciją. Kai kurie tikriausiai prisiminate, kad pirmojo svarstymo pranešimas parlamente buvo patvirtintas 2009 m. gegužės mėnesį. Nuo to laiko buvo išrinktas naujas parlamentas. Na ir aš iš Ženin Henės Plašach pa, paveldėjau šį pranešimą orientacinis e, balsavimas mūsų komitete vyko 10 metų lapkričio mėnesį ir po to pranešimas buvo vienbalsiai e, patvirtintas mūsų komitete. Taigi parlamentas e, reikalauja, kad taryba žengtų žingsnį į priekį ir man susidarė įspūdis, kad jie ketina tą padaryti. Pirpininkavusi Lenkija tikrai daug nuveikė. Mm kadangi diskusijos taryboje perėjo į kitą lygmenį ir aš labai esu dėkinga Lenkijai už jų pastangas. Taip pat buvo pateiktas pasiūlymas, kurio pagrindu įmanomas kompromisas tarp tarybos ir parlamento. Pasiūlyme yra numatoma nuolatinė prieglapšio sistemų vertinimo sistema visose valstybėse narėse su iš ankstinio perspėjimo ir parengties mechanizmais. Pagal pasiūlymą prieglapšio paramos tarnyba turi čia suvaidinti svarbiausią vaidmenį tame vertinimo procese. Mechanizmas, bent jau, dėl mechanizmo bent jau likščiau nebuvo taryboje susitarta, tačiau man susidarė įspūdis, kad valstybės narės apskritai yra nusiteikusios pozityviai. Susitikau su šešėliniais pranešėjais ir mes aptarėme pirmininkančios valstybės pasiūlymą tikrai ne kartą. Ir taip pat pasiūlymas buvo aptartas ir prieglopšio tarp institucinėje darbo grupėje. Na ir pastabos pasiūlymai yra štai kokie. Stebėsena turėtų vykti ne tik darant spaudimą, stebėsena turi būti atliekama visose valstybėse narėse ir visi prieklapščio sistemos elementai turi būti deramai įvertinami. Sistemoje gali būti trūkumų, net jeigu ir nėra daromas, ne, ne, jeigu ir nėra susidurama su konkrečia problema, geografinė padėtimi, išorės sienomis ir panašiai. Aišku, vertinimo sistemoje visuomet buvo daromas, skiriamas dėmesys tiems elementams, bet reikia vertinti ir kitus elementus. Taip pat reikia daryti nuorodą į sutarties 80 straipsnį ir ta nuoroda turi būti įtraukiama į reglamento peržiūrą taip pat turi būti akcentuojamas solidarumas, kuomet daug prieklapšio prašytojų e, vyksta į e, vieną valstybę, tuomet reikia taikyti ir Dublinė numatytą perkelimų sistemą. Taip pat reglamente turi būti daroma nuoro, daromos nuorodos į perkelimą ir e, perkelimo ir laikinos apsaugos direktyvas. Mūsų manimo tas yra būtina. Dėl demokratinio skaidrumo ir priežiūros Europos parlamentas turi būti nuo pat pirmos pakopos informuojamas, kai tik yra taikoma iš anksnio perspėjimo sistema ir ne vien tik tai tuo met, kai yra parengamas krizių valdymo planas, ką siūlė ankstesnė pirmininkavusi valstybė, mums tai yra ne, neprimtina. Vertinimo procesas. Vertinimo procesą turi lydėti atitinkami veiksmai, bandant nustatyti sistemos trūkumus valstybėse narėse. Taip pat ir žmogaus teisų perspektyva turi būti pritaikoma vertinimo sistemoje tam, kad būtų išvengta žmogaus teisų pažeidimų kalbant apie atitinkamą prieglapšio sistemą. Neišvengiamai tokie pažeidimai yra įmanomi tuo, tuomet, kai sistema neveikia deramai. Taip pat turime nepamiršti, kad visai lė mechanizmų jau egzistuoja. Dublino reglamento įgyvendinimas neturėtų susilpnėti dėl vertinimo sistemos. Dublino reglamentas turi būti lankstus instrumentas, e, atkreipiant dėmesį kiekvieną pavienį atvejį. Taip pat, e, taip pat e, ir paramos sistema galėtų būti naudingas elementas. Tačiau vertinimo sistema, mano manimu, yra tinkama ir nuolatinė prieglopščio sistemų, nuolatinės prieglopščio sistemų vertinimas valstybėse narėse yra absoliučiai būtinas. Tačiau kyla klausimas, kas nutiks, jeigu valstybės, narė, valstybės narės nepasiūlys prevencinio veiksmų plano, tuomet reikalingi atitinkami saugikliai. Apgalėstaujame, kad taryba nesėmė griežtesnės pozicijos dėl šio pasiūlymo iki metų pabaigos suprantame, kad jie nori gauti visą Dublino paketą prieš e, primant sprendimą, tai mums yra primtina, mes viską vertiname atvirai, esame lankstus ir norime, kad būtų daroma pažanga šiuo klausimu. Yra kitų klausimų, kurie mums yra labai reikšmingi, tokie kaip šeimos apibrieštis, e, laikymo sąlygos ir nepilnamečių apsauga. Tie elementai egzistuoja, tačiau dėmesys skiriamas tik tai perkelimų suspendavimui ir panašiems dalykams. Aš taip pat norėčiau pasinaudoti galimybę ir paminėti Europos Teisingumo teismo pirminį sprendimą dėl prieglopščio prašytojų perkelimo pagal Dublino reglamentą. Aš sveikinu šį teismo sprendimą, nuosprendį kur teigiama, kad valstybės narės yra įpareigotos išanalizuoti prieglopšio prašymą, jeigu perkelimas į kitą atsakingą valstybę narę atskleistų, kad prašytoja susiduria su rimtomis pagrindinių teisių pažeidimo rizikomis. Citatos pabaiga. Tai yra vėliausias teismo sprendimas ir jį reikia rimtai atsižvelgti. Taigi, mėly kolegos, 2012 metai yra tie metai, kuomet turi būti parengta bendra prieglopšio sistema iki metų pabaigos. Atėjo laikas veikti, atėjo laikas elgtis pragmatiškai. Dėkuoju išdėmesi. Ačiū. Dabar išklausysime komisijos atstovų. Stefanija Paskueti galbūt norės pasisakyti, pakomentuoti ji pakeliui. Kągi, pirmininkaujantį valstybę gal tuomet, ponė Kristina, Kristina Raven. Ačiū labai. Dėkoju už ilgą išsamų pristatymą, ponė Vikstri. Ačiū labai. Kaip žinote, Danija tik tai pradėjo pirmininkauti. Ir dabar mes ir pradedame darbę dėl Dublino reglamento. Pirmasis tarybos posėdis įvyks kitą savaitę šiuo klausimu. Atsiprašau, po, pos, dar po dviejų, po dviejų savaičių, 23 dieną. Taigi kol kas daug žinių ir naujienų neturiu. E, šalia to, ką pasakė Lenkija, pirmininkausi valstybė dar prieš kalėdas. Galiu šį beitą pakartoti, tai ką jūs jau žinote, bet kažin ar verta tą daryti. Tai gal aš tiesiog labai trumpai pasakysiu, kad mes tęsime darbą kad mes įvertinsime visą reglamentą. Aš labai džiaugiuosi, kad Libė komitetas tam neprieštarauja. Mes žinome, kad yra ir kitų klausimų. Tas X straipsnis, taip jis dabar yra įvardintas. Taigi mes bandysime bendrai įvertinti reglamentą ir išspręsti neišspręstus klausimus, taigi tikrai darysime viską, uh, matyti iškart nepavyks, tai neįmanoma, tačiau tai tikrai yra labai svarbus prioritetas mums ir mes labai rimtai ir ambicingai e, dirbsime šioje srityje. Keletas pastabų dėl teismo nuosprendžio, kuris buvo paskelbtas prieš kalėdas. Žinoma, tai yra tam tikros gairės, kuriomis galime pasinaudoti dar, darbe ir mes tikrai įvertinsime, ką, ką būtų galima padaryti šiuo atveju. Uh, šioje byloje dėl iš anksnio perspėjimo, krizių valdymo mechanizmų. Toliau pasiteksime jau praeitais metais atliktą darbą. Nesakau, kad nieko nekeisime, bet tai bus mums atspirties taškas ir toliau dirbsime e, atsižvelgdami į tai, kas jau yra padaryta. Ačiū. Komisijos atstovų nėra kol kas. Stefanija Paskuoti dar netvyko. Ar yra dar norinčių jų pasisakyti? Taip, prašau. Pone Lambert. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Vikstrom, už labai išsamų paaiškinimą, kas vyksta šioje srityje. Aš manau, kad dauguma komitetų narių e, domisi šiuo klausimu, domisi Dublino reglamentu ir suprantama, kad e, Jis yra labai svarbus dokumentas, kad žmonės galėtų sėkmingai judėti iš vienos šalies į kitą. Ne viskas buvo tinkamai įgyvendinta šio reglamento. Ir manyčiau, kad e, įsigaliuoja šis reglamentas būtų tikrai naudingas ir, ir padėtų sureguliuoti daugelį dalykų. Ir manyčiau, kad svarbu, kad šis dokumentas būtų aiškus ir tai yra mūsų atsakomybė, kad šis atvejis būtų tinkamai išnagrinėtas, kad išnagrinėti atvejai žmonių, kurie turi uh, remti šio dokumentu, keliaujant iš vienos šalies į kitą. Ir žmonės tiesiog negali būti išsiunčiami iš vienos valstybės į kitą šiaip savo. Jeigu tenka tai daryti, žmog, kiekvieno atvejs turėtų būti išnagrinėtas tinkamai. Ir kol kas tenka laikytis tarptautinių įsipareigojimų. Kaip sakė kolegė Vikstrom, mes norėtume, kad būtų matytas įvertinimo mechanizmas ir mes e, sveikiname valstybės narės, kurios supranta, kad įvertinimas to sistemos yra reikalingas. Tai padėtų prieiti prie didesnės konvergencijos, tai padėtų pasiekti panašių kokybės standartų valstybėse narėse, tačiau tebelieka kitų probleminių klausimų. Ir jie nėra tokie jau nereikšmingi, pavyzdžiui, sulaikymo atvejai Vieni vals, vienos valstybės narės e, tą taiko automatiškai, kitos ne. Mes tiesiog norėtumėm, kad būtų sėdama prie darybų stalo. Ir svarbu, kad visi turėtume aiškias pozicijas šiuo klausimu. Ir reikėtų, kad gerėtų kokybė ir ne tik būtų kalbama apie biurokratinės kažkokias taisyklės, kurios būtų tiesiog automatiškai įdėktos. Tikiuosi, kad pirmininkaujantį Daniją dėrėsis efektyviai dėl šito. Ir manau, kad e, yra būtina tai padaryti. Pirmininkas, ačiū, ponė Gijumą. Dėkoju. Kaip sakė Cecilija Vikstrom, aš taip pat norėčiau perduoti visiems kolegoms gerų metų linkėjimus. Sveikinu Ceciliją atlikusią didžiulį darbą, nes klausimas yra tikrai um, sudėtingas, jį dirbo labai atkakliai ir kad labai svarbu, kad šis klausimas, kalbant apie suspendavimą, labai svarbu, kad šis klausimas būtų iškeltas, suspendavimo klausimas tiksliau. Uh, yra ir kitų reglamento Dublinas 2 aspektų, kurie yra nepaprastai svarbus. Tad dėkui kolegijai, kad pateikė mums tokį panoraminį vaizdą. Taigi tas mechanizmas, vertinimo mechanizmas e, jau yra plačiai aptarinėjimas. Turėčiau pasakyti dvi, tris pastabas. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Cecilija jau tai šiek tiek minėjau, man uh, Šiek tiek apmaudu yra dėl to požiūrio tokio, kuris yra daugmaž biurokratinis. Džin kalbėjo apie tai. Siūlomas mechanizmas yra paremtas problematika, kuri yra taikoma specifiniams tokiems atvejams. Kalbama apie įmanomus ar jau egzistuojančius migrantų ypač didelius srautus. Ir manyčiau, kad svarbu ieškoti sistemos didesnių trūkumų, nacionalinėje sistemoje pirmiausia. Tad manau, kad turime veikti ir atsisakyti reagavimo atskirais atvejais sistemos. Antras dalykas, kurį norėjau paminėti, yra ta rizika, kur yra susijusi su tuo, ką aš jau minėjau. Tos numatytos priemonės tebelieka daugmaž tarp vyriausybinės, daugumą atvejų. Čia dar galima būtų pasakyti ir tai, kad tebelieka tokių klausimų, kurie susijęs su Šengeno valdysena, su sistemos um, savęs vertinimu. Yra ir kitų dalykų, kuriuos reikėtų paminėti. Europos parlamento vaidmuo būtų čia išreikšti savo nuomonę ir aš manyčiau, kad turėtume tą padaryti. Tiek norėjau paminėti. Ir dar norėčiau papildyti, pridėdama, kad mes jau matome, kad vyksta tam tikras blokavimas jau kurį laiką, daugybę mėnesių. Tad dabar turime pradėti elgtis pragmatiškai, kaip sakė Cecilija. Nes šis mechanizmas yra, na, tam tikra, jeigu taip galima sakyti, paliatyvi priemonė, tačiau yra reikalinga, kad institucijos galėtų veikti sklandžiau. Dėkui. D'accord, merci. Ačiū. Kolega Kirkov, prašom. Na, manau, kad jūs taip pat norėjote tarti žodį, ar ne? Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi jūsų vadinimis pastabomis. Džiugu, kad prisijungė kolegė Makintajas, mano kaiminystėje sėdinti dabar. Džiugu, kad atsirado jaunesnių kolegų, aš aišku liksiu čia, laik, dirbsiu pagal numatytas gairias. Ir dabar perinu prie antro dalyko. Aš visada pritariu tam, ką sako Cecilija. Norėčiau pasakyti vieną dalyką. Aš manau, kad situacija yra pakankamai liūdna, nes mes turime priimti poziciją dėl žmonių, kurie siekia prieglopščio, jie nori atvykti į ES ir, ir sulaukti to prieglopščio. Tie žmonės kol kas dėja, jų atvejai net, netinkamai tvarkomi, valstybės narės tinkamai nesprendžia jų atveju. Mes turėtume pagaliau išspręsti Dublino reglamento e, tam tikrus aspektus, kad tie atvejai būtų tvarkomi tinkamiau. Valstybės, valstybės narės turėtų nepamiršti savo prievolės. Uh, 71 metų e, Junktinių tautų konvencija egzistuoja dėl pabėgėlių reikalų. Tos valstybės narės beveik visos yra tą konvenciją pasirašiusios. Ten kalbam apie pagrindinės teisės, apie žmogaus teisės. ES yra prisijungusi prie šios konvencijos. Tos teisės apima ir prieglopščio prašytojus kai pabėgėliai vyksta iš vienos šalies ES į kitą, tuomet turėtų būti užtikrinamas tinkamas tų pabėgėlių situacijos vertinimas. Ir mano supratimu, tai yra būtina gyveninti. Mano frakcijos pozicija ir mano pozicija yra, yra štai kokia. Aš manau, kad reikia daryti viską, kad galėtume įtvirtinti tą situaciją, kuri egzistavo iki Dublino reglamento pasiūlymų, kad būtų galima užtikrinti, kad turime visi bendrus standartus, kurių laikosi visos valstybės narės ir kad tie standartai yra pakankamai geri, kad jie yra tinkamai taikomi visiems, kurie atvyksta ES prašyti prieglopšio. Dėkoju. Ačiū, ponė Romero. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, kad negalėjau išklausyti pranešėjos pristatymo, turėjau būti kitame komitete tuo metu. Manau, kad čia ir labai svarbus klausimas, nes jis e, liečia visą prieglopščio paketą. E, e, ir turi poveikį visoms kitoms direktyvoms susijusiams su šio klausimu. Manau, kad Lenkijos iniciatyva dėl įspėjimo mechanizmo yra nepakankama. Eksperimentinė programa, kurią e, parengė komisija, išplėtė e, prieglobšio prašytojų, iš, išplečiant prieglobšio prašytojų e, programą, nepataikė į tikslą. Nėra bendrijos metodo prieglobšiui. Prieglobšio biuras neturi šiuo metu gairių ir visų e, e, pajėgumų, kad galėtų spręsti problemą bendrijos lygmenių. Sulaikymo centruose, e, tai kas vyksta sulaikymo centruose yra gėda. Nevyriausybinės organizacijos reikalauja uždaryti visus tuos centrus prie ES sienų kai kuriuose ES šalise ir galvojant apie įspėjimo mechanizmą ateityje, neišsprendus dabartinių problemų, kurios e, nu, egzistuoja 10-15 metų, o valstybės narės visiškai nekreipia dėmesio į prieglobščio problemas, yra nepakankama. Pritariu kitiems pasisakiusiems dėl to, kad ši iniciatyva yra per daug biurokratiška, ji neišsprendžia realių problemų. O reali problema yra labai rimta. Tikiuosi, kad pirmininkavimo metu Danija spręs esminę problemą. Spręs ją iš esmės. Ir stengsis, kad įspėjimo mechanizmas būtų pagristas bendrijos metodu, o prieglašio biuras Maltoje iš tikrųjų veiktų kaip reikia. Ir tikiuosi, kad ateityje solidarumo klausimą taip pat išspręsime. Solidarumo klausimą, kuris numatytas Dublino e, reglamente E, kad valstybės narės, kurios yra pasienio šalis, e, naudotųsi kitų valstybių solidarumo. Tik problema yra ta, kad e, trūksta bendrijos filosofijos kaip pagrindo visam tam. Ačiū. Komisijos atstovas, atstovė paskėdi. Ar galėtume pristatyti komisijos nuomonę dėl šio dokumento, kurią, kurį blokuoja taryba taip ilgai. Ačiū, ponia pirminkė. Žinoma, komisija dėkoja Danijai už ketinimus pasistumėti į priekį e, visais Dublino reglamento aspektais. Mes manome, kad pats laikas atnaujinti darybas įvairiais klausimais ir tikimės, kad bus įmanoma tarybai, taryboje susitarti dėl e, bendros pozicijos ir pradėti trialogą su parlamentu. Komisija, žinoma, e, rems tiek tarybą, tiek parlamentą šiame procese. Mes remiame darybų, greitą darybų pradžią ir aišku, man nebereikia priminti, bet 2012 e, m. pabaigoje bus terminas šio klausimo sutarimui. Kai dėl paties mechanizmo norėčiau priminti tai, ką komisija yra jau pasakiusi prieglaušio formalioje grupėje prieš kalėdas. Mes pritarėme tam, kad būtų pasiektas e, subalansuotas kompromisas dėl visos, viso paketo. Manome, kad ankstyvojo įspėjimo uh, proceso įtraukimas į Dublino reglamentą yra viso šio kompromiso dalis ir yra labai svarbu e, išspręsti pačios prieglošio sistemos e, esminės e, silpnasias vietas, kad nežlugtų visa sistema. Mes pritarėme tam, kad sistema būtų įtraukta į Dublino reglamentą, nes tai yra tinkamiausia teisinė priemonė įtraukti šį procesą. Mūsų tikslas būtų sustiprinti pasitikėjimą tarp valstybių narių ir e, skatinti e, gerai funkcionuojančias prieglobščio sistemas. Aišku, visų problemų neišspręsime, tačiau e, tai bus svarbus komponentas. Ir šią prasme, primindama, ką pasakė panas Kirkopas, aš noriu pabrėžti, jog visą tai bus nepriklausys nuo to, kad e, komisija naudosis gale įvertinti e, valstybių narių pastangas ir jeigu reiks inicijuoti e, pažeidimo procedūras. Tai, kad teisinas turi būti gyvenamas teisingai ir iki galo valstybės narėse. Tam e, poveikio nedarė, nedaro jis e, ankstyvo įspėjimo sistema. Taip pat mes tikime, kad parlamentas pritarė komisijos nuomonė, jog e, procesas turėtų turėti ir privalomą etapą, nes visiškai savanoriškas e, procesas nebus e, vertingas ir neduos tik, reikal, rezultatų, kurių tikimės, tai yra išvengti krizių. Krizių e, valdymo etapas turėtų būti privalomas etapas ir mums reikia aiškių įsipareigojimų. Tai nereiškia, kad procesas turi būti plėtojamas nepriklausomai nuo politinės dimensijos, kuri yra labai svarbi. Ir mes manome, kad taryba ir parlamentas turėtų būti informuoti apie tai, kad galėtų sekti situaciją ir teikti politinės uh, gairias. Ir galiausiai mes pritarėme Danijai kad procesas turi būti papildytas solidarumo aspektų, ypač atsiradus ypatingam spaudimui. Kaip žinote, komisija neseniai patvirtino e, šiuo klausimu komunikatą ir tikimės, kad tai bus geras pagrindas plėtojant e, solidarumo aspektus. Ačiū. Ačiū išklausę e, parlamento narių ir komisijos atstovų. E, dabar e, prašome ponę Vikstrom e, padaryti išvadas. Ačiū. Nėra ką daug sakyti. Manau, kad visi mes kalbame maždaug apie tą patį. Tiesiog noriu padėkoti visiems pasisakiusiems ir turime eiti pirmin. Aš taip pat noriu padėkoti ypač Timočiui už tai, kad jis priminė mums visiems, kad visos valstybės narės yra pasirašiusios 1951 metų Ženevos konvenciją ir apgalėstaujame, kad valstybės narės nevykdo visko, ką yra įsipareigojusios daryti. Prieglošio prieimo kokybė turi būti išsaugota, nes e, visa kita nebūtų verta ES vardo mes dėl to pritarėme ir turime eiti į priekį, nes terminas yra metų pabaiga. Thank you, thank you. Ačiū, ponė Vikstrom, už situacijos apibendrinimą šiuo svarbiu klausimu. Mes jau tikrai labai ilgai laukiame tarybos apsisprendimo. Dabar vyks elektroniniai balsavimai, tačiau elektroniniai balsavimai turėjo būti pradėti 10 minučių po 10, dar liko 10 minučių. Tačiau, na, aš įsivaizduoju, kad kiti komiteto nariai planavo savo laiką taip, kad galėtų atvykti į balsavimus tinkamų momentų, tuo metu, kada jie numatyti. Tuomet siūlau paskelbti 20 minučių pertrauką. Tie komiteto nariai, kurie nėra atsinešę elektroninių kortelių, jas pasirūpinkite, kad jas turėtumėte. 10 minučių po 10, kuomet ir pradėsime e, balsavimus. Dabar 20 minučių pertrauka.

Dear colleagues, if I may have your attention, it's... Kolegos, dabar yra 10 minučių po 10 ir kaip e, ir reikia, reikia laikytis grafiko balsavimui, nes kitaip e, kai kurie komiteto nariai gali pradėti skūstis, kad e, negalėjo atvykti dėl to, kad turi kitų įsipareigojimų kitose komitetuose kitų metų, ar gali turėti kitų reikalų, kaip ten bebūtų. Galime pradėti balsavimą, tačiau e, noriu priminti, kad labai svarbu turėti elektroninės korteles. Reikia užtikrinti, kad visi turėtų korteles. ir džiaugiuosi, kad tiek daug narių e, atėjo jau dabar, nors nebuvo čia 9 valandą. Ir aš dar kartą noriu palinkėti kuo geriausios sėkmės naujaisiais 12 metais. Laimingų naujųjų metų Taigi, kuo geriausios kloties. Ir pradedame nuo pirmojo pranešimo. Tai yra nuomonės projektas parengta Carmen Romero dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl tarpusavio pripažinimo ir apsaugos priemonių civilinėse bylose pirmininkė prieš pradant balsuoti, aš norėčiau atsiimti 68 pakeitimą, nes jis buvo netikslus ir noriu jį atsiimti, nereikia dėl jo balsuoti. Ačiū už e, šį perspėjimą. Taigi pradedame. 16 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. 17 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Patvirtintas. Pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Patvirtintas. Kai kurie atkrenta. Toliau antrasis kompromisas. Kas už? Prieš? susilaiko patvirtintas. Toliau. Nemažai pakeitimo atkrenta. Toliau 62 pakeiti, pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 20 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 21 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 22 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 64 už, prieš, susilaiko, atmestas. 23 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 24 už, prieš susilaiko patvirtintas 25 už, prieš susilaiko patvirtintas 26 už, prieš susilaiko patvirtintas 27 kas už, prieš susilaiko patvirtintas 65 už, prieš susilaiko, manau, kad atmestas. 66 už, prieš susilaiko patvirtintas 67 už, prieš susilaiko patvirtintas 68 atsimtas, 69 už, prieš susilaiko. Patikrinkime, patikrinkime šį balsavimą, 69 elektroninis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigiamas. 20 už, 24 prieš, atmestas. Toliau 70 už, prieš, susilaiko, manau, kad ta pati dauguma atmeta šį pakeitimą. 71 už, prieš, susilaiko, atmestas. 72 atsimtas, 28 už, prieš, susilaiko, patrinęs, 29 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 33 už, prieš susilaiko patvirtintas. 73 už, prieš susilaiko atmestas. 74 už, prieš susilaiko atmestas. 30 už, prieš susilaiko patvirtintas. 301 už prieš susilaiko patvirtintas. 32 už, prieš susilaiko patvirtintas. 76 už, 75, atsiprašau, 75 už, prieš susilaiko patvirtintas. 76 už, prieš susilaiko patvirtintas. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, kai kurie atkrenta 35 už, prieš, susilaiko patvirtintas 36 už, prieš, susilaiko patvirtintas 4 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas 38 už, prieš, susilaiko patvirtintas 80 už, prieš, susilaiko patvirtintas 5 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 83 už prieš susilaiko patvirtintas. 40 atkrenta. 84 už prieš susilaiko patvirtintas. 41 už prieš susilaiko patvirtintas. 42 už prieš susilaiko patvirtintas. 43 už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau konstatuojamosios dalis. 44 už, prieš susilaiko patvirtintas. 45 už, prieš susilaiko patvirtintas. Pirmasis už, prieš susilaiko patvirtintas. Antrasis už, prieš susilaiko patvirtintas. Trečiasis už, prieš susilaiko patvirtintas. Šeštasis kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. Pen... Aštuntasis kompromis, e, pa, pa, pakeitimas, atsiprašau, jis netkrenta, aštuntasis pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas, vienuoliktasis už, prieš susilaiko patvirtintas, penktasis už, prieš susilaiko patvirtintas, ar ne? penktasis už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šeštasis kompromisas, e, pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Septintasis už, prieš, susilaiko patvirtintas. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Dvyliktasis pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Dešimtasis už, prieš susilaiko patvirtintas. 47 už prieš susilaiko patvirtintas. 13 už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau dvi dalis dėl 49 pakeitimo. Pirmoji dalis už prieš susilaiko patvirtintas. Antroji dalis už prieš. Reikia patikrinti antrosios dalies balsavimą, neaišku. Pradedame balsuoti. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pane pirinkė, mano aparatas neveikia. Jūs balsuojate prieš? Kaip jūs balsuojate? Aš balsuoju už. 27 už, 22 prieš. Patvirtintas. Antroji dalis patvirtinta. 14 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtinti. 50 už, prieš susilaiko patvirtintas. 15 už, prieš susilaiko patvirtintas. 51 už, prieš susilaiko patvirtintas. Balsuojame dėl teksto su pakeitimas elektroniniu būdu. Balsuojame dėl viso teksto. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigęs. Pone pirmininkė. Veikia. Balsavimas baigiamas. 48 už, 1 prieš. Sveikiname ponę Romero. Patvirtina, pranešimas patvirtinas. Vote, Balsuojame toliau dėl kito dokumento. Dar trumpas balsavimas dėl rekomendacijos projekto. Balsuojame dėl rekomendacijos projekto dėl ES ir Islandijos Respublikos, Liechtensteino, Norvegijos, Švedijos, Šveicarijos konfederacijos. Dalyvavimas komitetų padedančių Europos komisijai naudoti savo įdomiais įsigaliojimus, gyvendant, taikant ir plėtojant šiandieną akį darbę. Mūsų pranešėjas yra Timoti Kirkopas, pakeitimų nepateikta, todėl balsuojame dėl dėl projekto. Tik tai elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Dabar mano aparatas neveikia. Dabar veikia. Balsuoti baigiame. 50 už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Ačiū. Nežinau, kaip jums pavyko, ponia Kirchopai. Ačiū. Toliau kitas klausimas.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 Dear colleagues. Kolegos. Now. Take your seats. Back to your seats. Prašom grįžti į savo vietas. Prašom grįžti prie darbo. Laikas 10.30. Dabar mums reikia stebėti laiką, nes po rytinio posėdžio mes turėsime pereiti į kitą salę po pietiniam posėdžiui. Turime sekti laiką, nes po šio posėdžio dar įvyks koordinatorių posėdis. Todėl e, darbą reikia užbaigti, reikia lygiai 12.30, kad turėtume laiko koordinatorių posėdžiui aptarti svarbius reikalus. Taigi aštuntasis klausimas. Žalioji knyga dėl ES gyvenančių trečių šalių piliečių teisės į šeimos susijungimą. Išklausysime komisijos pranešimo ir keismės nuomonėmis. Lapkričio 15 dieną komisija patvirtino žalę knygą dėl e, ES gyvenančių trečių šalių piliečių teisės į šeimos susijungimą. Ir dabar turėtume išklausyti komisijos pranešimą apie, trečiąją, apie žalę knygą ir komisijos stovę ponia Diana, Diana Schmidt mums e, šią knygą pristatys. Much, uh, Chair, for, for me... Dėkoju pirmininkė už man suteiktą progą pateikti komisijos žalėje knygą dėl trečių šalpiliečių teisės į šeimos susijungimą. E, tai kalbam apie tos žmonės, kurie legaliai gyvena ES šalyse. Norėčiau tarti keletą žodžių apie bendrą kontekstą. Aš manau, kad visi žinote, jog egzistuoja bendros taisyklės susijusios su šeimos susijungimu. Direktyva šio klausimo buvo priimta 2003 metais ir būtent ten yra numatytos harmonizuotos sąlygos, kuriomis remintis ne ES piliečiai turi teisę į šeimos susijungimą, kai jie legaliai gyvena ES valstybėse. Ši direktyva buvo pirmas žingsnis atliekant harmonizavimą taisyklių šioje srityje. E, ji buvo priimta vienbalsiai ir manyčiau, kad tai taip pat turėjo įtakos tam, kad direktyvai buvo pritarta ir atsirado papildomų nuostatų kurias pasiūlė įtraukti tam tikros organizacijos ar universitetų atstovai, uh, Ir harmonizavimo žingsnis yra iš ties čia labai svarbus. Komisija pateikė gyvendinimo pranešimą kiek vėliau ir dabar yra manoma, kad per nelik daug sprendimų laisvės yra palikta valstybėms narėms. Pavyzdžiui, dėl integravimo priemonių per nelik daug laisvės yra palikta valstybėms narėms. Buvo pateikti siūlymai pakeitimams Ir komisija vėliau e, pateikė žalėje knygą bendroms diskusijoms. Šeimų susijungimo klausimas yra taip pat daugeliu valstybių narių darbo tvarkėje. Tai yra vienas iš prioritetinių klausimų ir manau, kad yra iš tiesų laikas, kad diskusijos prasidėtų ES lygiu, ypatinga dėmesį skiriant specifiniams klausimus, tokiems kaip integracijos priemonės nes kai kuriuose valstybėse narise yra tendencija laikytis griežtesnių taisyklių negu kitose dėl šeimų susijungimo. Europos komisija mano, kad momentas yra tinkamas dabar pradėti diskusijas dėl to, kad būtų galima užtikrinti šeimų migravimo kuo efektyvesnę politiką. Ir svarbu neužmiršti, jog Svarbu užtikrinti tinkamas taisyklės, kad žmonės galėtų legaliai gyventis ES turėti teisę į šeimos susijungimą ir kad būtų užtikrintas kokybiškas tos šeimos gyvenimas. E, visos šalis turi teisę be abejo išreikšti savo nuomonę. Ir Europos komisija turi dabar užtikrinti, kaip numatytos įsiklės yra gyventinamos. Uh, Svarbu pabrėžti, kad čia mes kalbame apie trečiųjų šalių piliečių šeimų narius, tų piliečių, kurie yra trečių šalių piliečiai, kurie gyvena ES. Čia mes nekalbame apie teisę į šeimos susijungimą e, piliečių, tų, tų žmonių, kurie yra ES piliečiai. Tiesiog kalbame apie trečiųjų šalių piliečius, ir to turime nepamiršti, kalbame apie. Yra ir kitokių variantų, yra pavyzdžiui tokių e, piliečių ES, kurie gyvena e, ES valstybėse ir kurie nori, kad prie galėtų prisijungti jų šeimos nariai bet jie, jų e, problemos yra sprendžiamos pagal kitas taisyklės. Čia mes kalbame apie legalią migraciją. Apie 2010 metais buvo priimtas atitinkamas dokumentas, trečdalis emigrantų Europos Sąjunga e, bus paliesti šitų e, naujų taisyklių. Tai apims 100 tūkstančių 500 tūkstančių migrantų maždaug ES lygmenių kai dėl paties turinio buvo apimta visai lė klausimų. Pavyzdžiui, iškilo klausimas, kaip apibriežti, kokiems migrantams būtų taikomos šios taisyklės. Ar reikėtų šias taisyklės išplėsti ir kitiems tolimesniems šeimos nariams? Ar tai turėtų apimti tik pirmosios santoko šeimos narius? Taigi dar reikia numatyti, kokius saugik, numatyta, kokius saugiklius reikėtų įtraukti į dokumentą, kad būtų galima paskatinti geresnę integraciją ir kad nebūtų sukurta dirbtinių kliučių šeimų susijungimui. Yra ir kitų klausimų susijusių su procedūra. E, E, pavyzdžiui, ir tokie, kaip užkirsti kelią tokiam reiškiniui kaip vedybos iš išskaičiavimų siekiant patekti į ES teritoriją. Kai dėl horizontaliųjų nuostatų veikimo reikėtų atsižvelgti į hartijoje numatytas taisyklės ir uh, jas tinkamai taikytinti. Iki kovo pirmos vyks konsultacijos Mes tikimės, kad reakcijos sulauksime daug. Jau šiek tiek e, komentarų esame sulaukę. Tik lapkričio 15 tos konsultacijos prasidėjo, dar iki kovo mėnesio yra laiko, sulauksime komentarų ir daugiau. Buvo pastebėta, kad šis klausimas yra atviras ir nėra nuspręsta, kaip, tik, kaip toliau kaip bus dirbama, ar bus remiamas į direktyvą, ar bus taikomas kažkokios gairės, o gal gairių nereikės, gal bus priimtos kažkokios kitos priemonės. Kol kas šis klausimas lieka atviras. Dėkoju. Ačiū. Dabar išklausysime e, komiteto narių, jeigu jie turėtų kažkokiu tai pastabų. Pone Vikstriam bus pirmoji. Ar norite pasakyti, prašau? Aš maniau, kad daug dar kitų kolegų norės pasakyti, nes paprašiau žodžio tik prieš minutę. Tai yra labai įdomi žalioji knyga dėl teisės į šeimų susijungimą trečiųjų šalių piliečiams. Norėčiau iškelti kelis klausimus ir tikiuosi drąsaus atsakymo iš komisijos. Kodėl komisija pasirenka dabar būtent pristatyti šią žalėją knygą? Ar yra peržiūros straipsnis, pagal kurį jie privalo tą padaryti. Tekste matau, kad jie nori pradėti viešas diskusijas. Dabar, kai kalbame apie bendrą Europos prieglapščio sistemą, yra labai daug svarbių klausimų. Kodėl būtent dabar iškeliamas ir šis klausimas, kodėl buvo pasirinktas šis momentas. Tos gairės, aišku, yra įdomios. Didžiausia problema yra dėl įgyvendinimo, dėl šios direktyvos įgyvendinimo įvairiose valstybėse narėse. Uh, nuostatos, mano manimu, yra perdėm miglotos, neaiškios ir gairės tikrai leistų sustiprinti dabar e, egzistuojančias nuostatas. Tai yra gera priemonė valstybėms narėms įgyvendinti direktyvos nuostatas. Tačiau aš norėčiau daugiau sužinoti, kodėl buvo pasirinktas šis momentas. Jeigu bus nuspręsta numatyti naujų nuostatų, bijau, kad atsiras dar daugiau chaoso nei yra dabar. Ir ši direktyva taps dar labiau aptakesnė nei kad yra dabar. Tai gal komisija galėtų plačiau pakomentuoti. Ačiū. Dėkoju, ponė Gijom. Ačiū. Turiu kelias pastabas bendro pobūdžio, pirmiausia, dėl žaliosios knygos, kur kalbama apie esminį klausimą migrantų klausimą, jų gyvenimą Europoje apskritai. Ir bendrai apie migrantų integracijos klausimą žaliojoje knygoje yra teigiama, kad e, ši direktyva davė neigiamų padarinių ir ne to, kas buvo tikėtasi. Taigi, kalbant apie artimųjų teisės ir teisę gyventi šeimoje, e, bandant išvengti ir sukčiavimo atveju, Tie klausimai, aišku, yra labai svarbus. Šiek tiek apgailestauju, kad šioje žaliojo knygoje labai paviršutiniškai yra kalbama apie pasiūlymus, klausimus dėl apgyvendinimo ir išteklių įvairiose valstybėse narėse. Aišku, situacijos skiriasi man atrodo, kad yra esminis integracijos klausimas, gyvenimo visuomenėje klausimas. Kitas dalykas, kalbant apie atitinkamus skaičius ir jų interpretaciją, žaliojo knygoje kalbama apie reguliarią, apie teisėtą migraciją. Tačiau tokių atvejų proporcija, procentas nėra toks didelis, lyginant bendrai su migracija. Ir tam tikrose valstybėse narėse yra laikomasi ribojančių priemonių. Man atrodo, bent toks jau yra sukūriamas įvaizdis. Trečias dalykas. Aštuntųjų metų pranešime buvo kalbama apie tai, kad mūsų direk, šioje direktyvoje yra tam tikrų spragų ir sudėtinga ją pritaikyti. Ir yra labai laisvanoriškai, labai e, savavališkai valstybės narės e, interpretuoja ir taiko direktyvos nuostatas. Tačiau reikalingas tam tikras suderinimas ir tas suderinimas dabar nėra pakankamas. Taigi kyla klausimas, e, ką reiktų daryti toliau. E, nes reiktų pasirinkti tokį kelią, kuris leistų išsivaduoti iš, iš tų stigmų, kurios yra siejamos su migrantais. Ir bandyti surasti tokią lankstesnę sistemą, lankstesnės nuostatas. Ačiū. Merci, Mr. Pirker. You got the floor. E... Tirkeris. Ačiū. Manau, kad e, puiku, jog e, komisija paskelbė šią žalėją knygą. Nuo 2003 metų iš tiesų sukopėme daug patirties, e, pozityvios ir kritiškai vertintinos patirties, taigi puiku, kad dabar bandoma peržiūrėti šią direktyvą, ją pakoreguoti, pertvarkyti. Šeima yra ypatingai svarbu. Man e, šeima yra svarbu siekiant užtikrinti visuomenėje stabilumą. Tai svarbu ir imigrantams, svarbu ir iš žmogaus teisų perspektyvos. Šeima ir migracijos politika sukėlė atitinkamų problemų, kurias reikia išspręsti. Na ir žinome, kad pusė ar trečdalis imigrantų atvyksta norėdami susivienyti su savo artimaisiais. Jeigu norime tikslingos imigracijos politikos, turime vengti tam tikrų trūkumų ir atsiradusių spragų. Turime pasirinkti tuos imigrantus, kurie yra reikalingi mūsų darbo rinkai. Ir aišku, priežastys gali būti įvairios. Na, o kalbant dabar apie konkretesnius dalykus. Kas yra šeima? Ar šeima čia būtų plačiaja prasme, ar siauresnė prasme, jeigu norime tinkamos integracijos, turime pasirinkti tinkamą šeimos apibriežtį dėl minimalaus amžiaus, aš manau, jis yra reikalingas, nes norime išvengti prievartinių vedybų, priverstinių vedybų ar panašių piknaudžiavimo atvejų. Dabar dėl laisvai pasirenkamų nuostatų. Valstybės narės, aišku, turi turėti galimybę e, sujungti ne vien tik tai pačius artimiausius šeimos narius. Bet čia gali kilti problemų, nes kai kuriuose valstybėse narėse, kurios yra dosnesnės, tarkim, jos gali sulaukti kur kas daugiau imigrantų nei kitos šalis. Taigi ta sistema iš tiesų galima pasinaudoti šiek tiek piktavališkai. Taigi mes turime labai atsargiai elgtis šiuo atveju. Dar, vie, dar vienas svarbus dalykas - integracijos priemonės. Žinome, kad daugelį šalių ir regionų trūksta kvalifikuotų darbuotojų, tai iš tiesų dėl imigrantų šeimų sujungimo čia problemų nekyla, bet gali atsirasti problemų dėl kultūrinių skirtumų, gali kilti lingvistinių, kalbinių problemų. Prancūzijoje dažniausiai tai nėra, nėra lingvistinė problema, tai daugiau yra kultūrinė problema. Taigi yra tikrai visai lė problemų, kurios gali iškilti ir mes turime pasirūpinti, kad Europos visuomenė išliktų stabili. Turime teikti pagalbą imigrantams, paramą jiems, tokią, kurią jie priversti būtų priimti. Tai yra socialinė parama ir kitokia parama, dėl kurios jų integracija būtų lengvesnė ir paprastesnė. Tai yra svarbu ir naudinga ir imigrantams, ir ES piliečiams. Dabar kalbant apie papildomą apsaugą antrinę apsaugą. Akivaizdu, kad tas, kuris prašo laikinos apsaugos, kuris nori pasinaudoti teisę į šeimos sujungimą, šeimos susijungimą, jis turi gauti tokią paramą. Ir jeigu jie nori sugrįžti į savo kilmės šalį, jiems turi būti suteikiama parama tam sugrįžimui. Na, o dėl tolesnių tyrimų ir veiksmų, bandant užkirsti kelią sukčiavimo atvejams, piknaudžiavimo atvejams, tai irgi yra esminis dalykas. Reikia išsiaiškinti apie tų, tų asmenų tapatybės, uh, Na, kaip tą padaryti, reikia apie tai, aišku, kalbėtis, aišku, negalime pažydinėti žmogaus teisų, tačiau turime išsiaiškinti kiekvienu atveju žmogaus tapatybę, jo artimųjų tapatybės. Na, tai yra sveikintinas pasiūlymas, tačiau dešiniųjų populistinės partijos gali tuo pasinaudoti. Taigi, dėkoju Europos komisijai už suteiktą galimybę pasikalbėti apie šį pasiūlymą ir aš mielai įsitraukčiau į tą diskusiją ir vėliau ir mielai prisidėsiu su savo pasiūlymais vėliau. Ačiū, ponė Dejong. Ponas Dejong. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, na, pirmiausia, padėkosiu Europos komisijai už žalėją knygą. Uh, kurią mums pristatė. Labai įdomių momentų buvo paskelbta ši žalioji knyga ir nors paprastai nesigėdinu, kad esu Niderlandas, šiuo atveju tikrai tas pasididžiavimas yra sumažėjęs. Atsižvelgiant tai, ką daro mano šalis, ypatingai dabartinio ministro, imigracijos ministro idėjos panašu pasklido Europoje numatyti papildomas ribojančias priemonės į sumažinant teisę į šeimos susijungimą ir kitas e, prieš integracinės priemonės. Aš manau, kad Europos komisija imasi tinkamo požiūrio žaliojo knygoje, teikdama, kad be jokios abejonės yra žmogaus teisų aspektų čia aktualių ir aš norėčiau, kad apie tai būtų kalbama žaliosios knygos pradžioje, o ne šeštame punkte. Tačiau e, su žmogaus teisėmis taip ir yra. Gali riboti jas, griežtai su jomis elgtis, tačiau reikia aiškių įrodymų teismuose, jeigu nori tas teisės apriboti. Ir komisijos požiūris tam tikrose srityse, kai komisija prašo valstybių narių, kokia yra jūsų praktinė patirtis dėl sukčiavimų ir piknaudžiavimų, jeigu turite problemų įvardinkite jas ir to, to jau galėsime pasikalbėti apie teisų apribojimus, tačiau pagrindinė taisyklė turi būti štai kokia. Tai yra žmogaus teisų klausimas ir aš tikiuosi, kad mes pasikalbėsime apie tai, ar dabartinė priemonė nėra perdėm ribojanti jau dabar. Turime ne tik įvertinti Niderlandų imigracijos ministro idėjas, bet ir bendrai uh, kokia yra situacija Europoje dėl teisės į šeimų susijungimą. Tarptautinėse žmogaus teisų priemonėse ir hartijose, pagrindinių teisų hartijoje apie tai juk yra aiškiai kalbama. Taip pat norėčiau akcentuoti dar kelis klausimus. Pirmiausia, moterų padėtis. Tai yra vienas ryčių, kur dabartinė, dabartinė direktyvoje yra perdėm daug laisvės moterys gali būti priklausomos eilę metų. Bent jau taip, dabar taip yra pagal žaliosios knygos pasiūlymą, mūsų ministras norėtų dar toliau eiti, tačiau jeigu atsižvelgtumėme į būtinį smurtą ir lytinį smurtą, panašias problemas, tikrai, kalbant apie žmogaus teisės, situacija yra, yra prasta, teisės yra dar labiau apkarpomos. Ir kuomet vyko pirminės diskusijos 10-ame dešimtmetyje dėl teisės į šeimų susijungimą, mes kalbėjome apie vienerius metus, kuomet yra išduodamas leidimas, priklausomos mens leidimas gyventi. Tačiau moterys negali nuolatos būti priklausomos nuo vyrui suteikto leidimo. Tai yra vienas ryčių ir dar vienas rytis yra e, mokesčiai, kurie yra apie kuriuos yra kalbama žalioje knygoje. Niderlandų administracija, administracija pasmerkė Strasbūro žmogaus teisų teismas, aš suprantu, kad ir komisija tam pritarė, dėl to, kad Niderlandai taiko tikrai labai, renka labai didelės rinkliavas, didelius mokesčius, išduodant leidimą dėl šeimos susijungimo. Tai yra štai du pavyzdžiai kur matome, kad jeigu norime kažką daryti ateityje, negalime griežtinti taisyklių. Turime jas peržiūrėti ir bandyti laikytis aukštų žmogus teisų standartų ir vertybių. Dar vienas perspėjimas. Komisija pateikė skaičius apie imigraciją. Ir teigia, kad tie skaičiai netaip jau smarkiai ir išaugo. Uh, Man iš principo nesvarbu, ar tie skaičiai išaugo ar sumažėjo, kai kalbame apie šeimų susijungimą. Tai yra žmogaus teisų klausimas, o ne imigracijos kontrolės ir valdymo klausimas. Taigi, tokiu būdu reikia nustatyti ir komentuoti tos skaičius. Taigi turime labai elgtis atsargiai. Politinės klimatas, kai kuriuose valstybėse, įskaitant manąją, tikrai nėra geras. Ir gairės galėtų tapti svarbia svarbių rezultatų, tačiau reikia elgtis atsargiai, viską daryti palaipsniui. Ir dar viena pastaba, ponė pirmininkė. Tai, kad kalbame apie žalėją knygą ir atitinkamas gairias ateičiai, tai nesumenkina komisijos vaidmens reikšmės, prižiūrint tai, kas vyksta dabar, įgyvendinant dabartinės direktyvas. Ir aš tikiuosi, kad komisija galės mane nuraminti ir pasakyti, kad jie daugiau nedėls taikyti pažeidimo procedūrų toms valstybėms, kurios pažeidinėja direktyvos nuostatus, nuostatas tam, kad mums nereiktų kreiptis į Strasbūro žmogaus teisų teismą, kai atsiranda problemų, pažiūrėjau, dėl mokesčių. Ačiū, ponė Intveld. Pirmininkė, man atrodo, kolega salės gale pirmiau paprašė žodžio, taigi, manau, jis turi teisę pasakyti prieš mane. Ponas Zielsteris Dėkoju. Na, nėra kokios nors vienos valstybės narės, e, į kurią reiktų lygiuotis ar, ar nesilygiuoti, kalbant šiuo klausimu. Iš žaliosios knygos išplaukia, kad priemonės ir taisyklės buvo taikomos ne vienodai valstybėse narėse. Būtent dėl to E, svarbu atsižvelgti į valstybių narių pozicijas, į jų e, prioritetus. Štai kolega paminėjo migrantus, kurie, pavyzdžiui, neprisitaiko Olandijoje, neranda ten savo laimės ir kurie tiesiog yra našta šaliai. Tiesiog aš norėčiau iškelti klausimą, reikalingas mums ta žalioji knyga ar ne. Kita vertus nėra jokių nuorodų į piliečių interesus, į valstybių narių interesus. Jų nuomonės regis niekas neklausė iki šiol. Tiesiog Europos komisija sako, kad nori išklausyti visų nuomonę, tačiau kol kas dėja visų nuomonė nėra pareikšta. Taip pat nėra jokios nuorodos į europinės šaknis, o manyčiau, kad taip turėtų būti. Ir ketvirta. Kodėl nežiūrima į imigracijos neigiamą efektą? Nes juk to poveikio esama ekonomikai, e, aplinkosaugai ir ekonominių problemų sprendimų ir taip toliau ir panašiai socialinės sistemos patiria didelį spaudimą valstybėse narėse, visa, vis, visa tai yra išlaikoma už mokesčių mokėtojų pinigus. Kodėl apie tai nekalbama? O ponas De Jong čia sako štai ką, kad jis sako, kad šeimos gyvenimas gali vykti tik tada, jei šeima gyvena vienoje iš valstybių narių, juk ta šeima gali susijungti kitur, pavyzdžiui, kilmės šalyje, kodėlgi ne, dėkoju. Muito obrigado, senhor presidente. Eu tenho uma pergunta bastante concreta. Dėkoju, ponė pirmininkė. Buvo patikta nemažai specifinių klausimų. Jos minėjo kolegos, kreipdavys Europos komisiją. Diskusijos prasideda buvo kalbama apie priversnės vedybas ar vedybas iš išskaičiavimo. Dažnai pamirštami šie klausimai, kai kalbama mūsų, mūsų rūpimų klausimų. Turime nepamiršti aptariant šį klausimą svarbiausių dalykų, ogi žmogaus teisių. Turime remtis patikimais statistiniais duomenimis kiek įvyko tų vedybų iš išskaičiavimų iš tikrųjų jeigu vyko priverstinių vedybų. Ta, to, tas klausimas gali būti tiesiog būti eksploatuojamas tam tikriems argumentams pagrysti. Tačiau kiek iš tikrųjų tas reiškinys yra paplitęs? Nes aš manau, kad diskusijose neproporcingai didelė svarba šiam klausimui yra skiriama. Nėra tiek daug tų vedybų iš įskaičiavimo, kiek kalbama. Pažinome, kad e, išaugo pastaraisiais metais vedybų skaičius tarp Portugalų ir kitų šalių piliečių, bet dėl natūralių priežasčių, nes šalis tampa atviresnė, nes visuomenė tampa atviresnė. Komisijos dokumente yra pateikta pavyzdžių susijusių su taikiu sugyvenimu. E, kalbama apie mišres vedybas, kur viskas klojasi gerai. O kai kas gali manyti, kad tos vedybos štai įvyko iš išskaičiavimo. Tiesiog tos mišrios šeimos patiria spaudimą dėl to, kad kažkas apie juos galvoja, kad jų vedybos buvo priverstinės ar iš išskaičiavimo ar dar kaip nors. Maničiau, kad tas požiūris nėra visai teisingas. 150 žmonių iš Ukrainos e, dirbo Portugalijoje ir paskui buvo priversti išvykti. Kai kas iš jų galėjo pasilikti, bet vėlgi kilo klausimas, ar, ar įvyko vedybų šis skaičiavimo ar ne šiuo atveju. Na taip, šiuo, šiuo dalyku galima piknaudžiauti. Tačiau reikėtų tiksliai išsiaiškinti, kiek tas reiškinys yra paplitęs, ar jis yra toks masinis, kad e, apie jį galėtume taip plačiai kalbėti. Aš manau, kad šis reiškinys yra minimas kaip neproporcingai didelis, neproporcingai plačiai paplitęs. Aš manau, kad tiesiog šis aspektas gožia iš tikrųjų tikrasias diskusijas susijusias su teisė į šeimos susijungimą ir trukdo diskutuoti apie integraciją šių šeimų. kai kalbame taip dažnai apie tas vedybas išskaičiavimo, dažnai pamirštame kitokius sukčiavimo atvejus ir jų nepaminim. Todėl ir sakau, kad mums reikalingi aiškus, tikslus statistiniai duomenys, nes priešingų atveju susidursime su rizika, kad diskuos, diskuosime apie tai, apie ką turėtume. Tai suteikia galimybių kraštutiniams dešiniesiems ir populistams visas problemas priskirti migracijai ir kaltinti visom blogybėmis migrantus. Ir, o remiamasi tuo reiškiniu, kuris nėra toks neproporcingai didelis, kaip kartais teigiama. Dėkui. You, uh, all... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pakartoti klausimą, svarbų klausimą, kurį uždavė ponia Vikstram. Kas sukėlė šią diskusiją, kas privertė komisiją pateikti pradėti šią konsultaciją. Nes jeigu sistema veikia, jeigu ji nesugedusi, kam taisyti, dėl kokios priežasties visi žinome ir jau iš diskusijos tampa aišku, kad e, diskusija bus ne apie e, šeimų susijungimą, bet apskritai apie imigraciją. Tai yra akivaizdu. Aš rekomenduočiau komisijai būti labai atsargiai įmantis tolesnių politikų, politinių priemonių ir nesimti jokių priemonių, jeigu jų iš tikrųjų nereikia. Pritariu viskam, ką sakė ponas Dejongas ir norėčiau pridėti, kad, kaip manau ir daugelis iš jūsų, gaunu daug elektroninių laiškų iš piliečių, kurie atsiduria sudėtingoje situacijoje, nes jie sustinka kažko, sustinka kažką, įsimylį, kartais susilaukia vaikų ir pasirodo, kad jie negali E, gyventi normalaus šeiminio gyvenimo. Nežinau, ar taip yra kitose šalise, bet mano šalyje taip pasitaiko. Todėl aš manau, kad reikia galvoti ir apie tai. Yra diskusija kažkokia tokia e, slapta tema, nes jeigu būtų kalbama apie šeimų susijungimą su jungtinių valstybių piliečiais, tai manau, kad diskusijos nevyktų iš vis. Uh, Na, o kolegai iš Velders partijos iš Olandijos, kuris kalbėjo apie kultūrinį susvetimėjimą, jeigu teisingai išverčiau. Tai klausant jūsų partijos nuomonių, toks jausmas ir susidaro. Jeigu sakote, kad tie žmonės yra našta visuomeniai, tai ką kalbėti apie žmogaus teisės, apie pagrindinę e, laisvę teisę įkurti šeimą sakykime, kad Junktinės valstijos maždaug prieš šimtą metų būtų laikiusios e, tokios pačios nuomonės kaip dabar ES, tai ji nebūtų supervalstybė, kokia yra šiandien. Reikia ir tai turėti galvoje. Ačiū toliau, ponas Bronksas. Bronsas. Ačiū. Visa žalioji knyga parašyta taip, tarsi emigracija iš vienos šalies į ES ir atsiskirimas nuo šeimos būtų tai, kas vyks, atsitinka žmonėms iš trečiųjų šalių. Ir Europa turi spręsti problemą. E, tai atsi, taip įvyksta, kad žmonės priima sprendimą emigruoti. Ir jeigu prisima, priima tam tikrą sprendimą, turi e, priimti ir pasiekmes, kai Europa arba kai kurios valstybės narės leidžia iš trečiųjų šalių žmonėms atvykti, iš trečiojo ša, pasaulio, tai jų sprendimas įsileisti vieną žmonę e, reiškia, kad su jais atvyks visa šeima. Na ir tas šeimos kontingentas yra tik trečdalis teisėtos migracijos, kai kažkas sako, kad pusė tačiau neatsižvelgiama į vaikus, kurie gimsta po atvykimo. Dažnai sakoma, kad trečiųjų šalių piliečių atvažiavimas, ypač iš trečiojo pasaulio, kažkaip tai kompensuoja mažėjantį gimstamumą, nes europiečiai užsieima vartojimu, namų įsigijimu ir užmiršta gimdyti vaikus. Tačiau, kai trečių šalių migrantai atvyksta į Europą, jie atsineša ir trečiąjį pasaulį su savimi. Aš esu apskritai už tai, kad šeimos galėtų susivieninti, tačiau geriausias būdas tai pasiekti yra tada, kai emigrantas baigia dirbti ES, grįžta į savo šalį ir susijungia su savo šeima. Bijau, kad e, imigracija yra viena iš tų temų, kuomet daroma išvada, kad mums reikia vis daugiau e, emigrantų prieš e, tai aptariant. Atrodo, kad e, politikai tiesiog siekia kolonizuoti, leisti Europą kolonizuoti trečių šalių žmonėms. Ačiū, pane Lamberts. Šios diskusijos pradžioje komisija šio, aptarė šios žaliosios knygos e, mastą, kiek tai liečia esamas direktyvas. Ir čia kalbame apie ne apie emigraciją apskritai, apie tai galima kalbėti kitais atvejais, kai komisija pateikia kitus komunikatus ir kitas priemonės, kai kalbama apie atvažiavimo šalis, iš kur atvažiavama, kodėl. O čia kalbame apie šeimų susijungimą, o ne repatriaciją. Ir kalbame apie teisę, kurią naudojasi nemažai e, migrantų, įskaitant ES piliečių, kurie išvažiuoja į kitas šalis ir nori vežtis šeimas. Ir turime traktuoti visus vienodai, kaip ir traktuotume patys save, jeigu norėtume su šeima kažkur išvažiuoti įskaitant ir vaikus e, iki 18 metų, o ne iki 12, kaip yra kai kuriuose valstybės narėse. Taip pat sakoma, kad čia yra konsultacija, kuri dar tebe vyksta. Todėl manau, kad tai yra vertinga proga valstybėms narėms, kuriams rūpi kai kurios problemos, kurios keliamos čia, išdėstyti e, juos aiškiai ir pateikti e, skaičius, o ne šiaip savo tvirtinimus. Nes valstybės narės labai dažnai diskusijose kalba apie kainą, apie spaudimą, o kai paprašai pateikti skaičius, patvirtinti tuos dalykus, tų skaičių pasirodo nėra. Man atrodo, kad konsultacija yra labai naudingas dalykas valstybėms narėms ir kitiems, kam rūpi šie dalykai, e, kad e, jeigu norime, kad piliečiai galėtų E, pateikti savo indėlį, tai reikia visą tai viešinti, reikia teikti pranešimus spaudai ir reikia įtraukti visuomenę į šią diskusiją. Jeigu kai kurie nariai e, labai nori, atrodo, tai padaryti, tai tai reikia daryti. Kalbant apie kai kurias iškeltas problemas dėl integracijos, tai kvalifikacijų direktyvos diskusijų atveju matėme, kad kaip valstybės narės nori išlaikyti savo kompetencijos sritį čia, e, siekiant nustatyti integracijos priemonės. Mes e, kalbėjome apie kalbų kursus ir taip toliau, kad tai būtų numatyta. Ypač kai kalbame apie saugomus asmenis Taigi atrodo, kad kol kas ši diskusija yra gana streli, reikia kalbėti apie integracijos priemonės ir veiksmų planus ir finansavimą ir vertinti visą tai pozityviai. Visada sakome, kad e, integracija būti svarstama būtent tokiu pagrindu. Kai dėl kitų dalykų, kurie čia buvo išsakyti, tai iš tikrųjų kalbame apie šeimas, ir buvau nustebus išgirsti kai kurios komentarus. Mano šalyje visuomenė yra, visuomenė labai svarbu yra šeimos dalykai. Ir nors galima kai kuriais klausimais diskutuoti, tačiau man atrodo labai keista, kad kažkodėl tai ES sako, kad šeimų susivėjimas yra dalykas, kuris taikomas tik tai tik tai kai kurių šalių, kai kur, tam tikros kilmės piliečiams, e, remiantis religiją ar kodos spalva ar panašiai. O iš tikrųjų kalbam apie žmonių teisę, žmogaus teisės, kas bebūtum, tu turi tą teisę. Todėl tai yra labai svarbi priemonė. E, kalbant apie stabilumą ir mūsų investicijas į mūsų pačių ateitį. Galima, aišku, pasakyti labai daug dar kitų dalykų, tačiau nenoriu diskutuoti apskritai apie emigraciją. Šį kalbam apie šeimų susivienimą ir man bus įdomu pamatyti konsultacijų rezultatus. Nes manau, kad reikia pateikti daugiau faktų ir skaičių ir išsiaiškinti, kokių reikia pakeitimų direktyvai, o ne kitų gretutinių priemonių, kurios nulėmė, kaip direktyva yra įgyvendinama. Ačiū, ponia Lamberts. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo diskusijose, aptariant žalėje komisijos pateiktą knygą. Dabar išklausysime pabaigai komisijos atstovės ponios Smith. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju visiems už pastabas, pasisakymus. Bandysiu atsakyti iškeltus klausimus dėl to, kodėl buvo pasirinktas būtent šis momentas nėra peržiūros straipsnio direktyvoje, pagal kurį mes privalėtumėme pateikti šią žalėją knygą. Mes turėjome pateikti gyvenimo ataskaitą, tą ir padarėme 8 metais. Tai iš principo irgi susijęs su laikotarpiu. Mes išsiaiškinome, kad yra problemų dėl direktyvos ir kaip pristatėme 8 metais įgyvenimo ataskaitą, supratome, kad būtų naudinga pasikonsultuoti prieš žengiant tolesnius žingsnius, nes, kaip sakė ponė Intvelt, turime būti labai atsargus. Klausimas yra jautrus, dėl turime atidžiai apsvarstyti tolesnius veiksmus. Kodėl dabar, kodėl šiandieną 2011 metais tiksliau buvo paskelbta ši žalioji knyga. Diskusijos vyksta įvairiose valstybėse narėse, taip pat vyksta diskusijos ir apie tai, kaip būtų galima pakeisti direktyvą. Taigi komisija pamanė, kad tai yra tinkamas momentas dabar pradėti diskusijas ES lygmenį, išsiaiškinti, kas realiai yra direktyvoje ir kur kyla problemos. Pavyzdžiui, kalbant ir apie piknaudžiavimus, sukčiavimus, santokas, vedybas dėl išskaičiavimų ir panašiai. tam, kad būtų numatyta galimybė atlikti tyrimus, patikrinimus. Na, o klausimas, kiek tokių sukčiavimo atvejų yra, kiek yra tokių santokų išsiskaičiavimo, tikrai labai sudėtinga gauti realius skaičius. Dėl to šiuose konsultacijose mes ir prašome daugiau informacijos e, šiuo klausimu. Galiu taip pat jūs informuoti, kad Europos migracijos tinklas dabar rengia studiją dėl šeimos susijungimo. Tikimės, kad gausime daugiau informacijos ir duomenų iš jų šiais metais, po to, kai bus atlikta ši studija. Taip pat, man atrodo, svarbu plačiau paaiškinti, kokios egzistuoja taisyklės ES lygmenių ir e, kokiu kiltų problemų, jeigu reiktų imtis tolesnių veiksmų dėl garių pakeitimo ar direktyvos vėlesnio įgyvendinimo. Integracijos reikšmingos ir svarbios, parama yra labai svarbu, kaip buvo pasakyta, komisija pateikė 2011 m. Liepos mėnesį atitinkamus pasiūlymus. Integracijos fonde buvo numatytos lėšos tokioms priemonėms finansuoti valstybėse narėse, mokymai, kalbų mokymai, parama kalbų mokymuisi irgi yra labai svarbu šioje srityje. Buvo kiti klausimai paminėti, būstas, pavyzdžiui, bandome įtraukti kuo galima daugiau klausimų. Na ir jeigu yra kitų dalykų, kurie yra laikomi svarbiais, mes jau gavome ES piliečių vertinimus, reakcijas, jie iškėlė irgi keletą klausimų, kurie nebuvo įtraukti į žalę knygą. Dėl išteklių Tai yra paaiškinta, apie tai yra paaiškinta Teisingumo teismo nuosprendyje neseniai primtame, taigi dėl to mes apie tai nekalbame žaliojoje knygoje. Na, man atrodo, kad aš atsakiau gal į daugumą klausimų, kurie buvo iškelti komisijai. Ačiū. Dėkoju komisijai už apibendrinimus. Žinoma, bus tolesnių diskusijų lybė komitete. Mes koordinatorių posėdį nusprendėme parengti žodinį klausimą Taigi bus dar galimybių toliau apie tai pasikalbėti. Matau, kad kolega kelia ranką. Norėčiau šį beitą paaiškinti. Komisija atsakė mano klausimą dėl to, ar santokos dėl išskaičiavimo jau yra tokios taip plačiai paplitusios. Tačiau tos, tokios diskusijos yra žingsnis atgal. Jūsų atsakymas buvo štai koks vyksta tyrimai dėl tokių santokų, tačiau mes nežinome, kiek plačiai paplitęs yra šis reiškinys. Aš žinau, kad tokie tyrimai vyksta ir mano šalyje, pavyzdžiui. Tas tyrimas tikrai nėra skaidrus. Ir, ir labai agresyvus, nes įsiveržiama į žmonių namus, yra fotografuojama, yra sekamas privatus žmogų, žmonių gyvenimas, bandant nustatyti, ar ta santoka yra tikra, ar dėl išskaičiavimų, pagal išskaičiavimus. Taigi, man kyla klausimas, ar tokie veiksmai, tokie tyrimai iš tiesų yra pateisinami, nesukuriama įtampa visuomenėje dėl tikrųjų santokų. Nes tarsi šimtus migrantų prisidengiant tokiamis priemonėmis bandoma įvežti į šalį. Taigi mano klausimas štai koks, jeigu neturime skaičių, jeigu tiksliai nežinome, kokia yra realybė, kiek tokių atvejų yra, tai kodėl nuolatos apie tai kalbame? kodėl tyrinėjame, sukūrėme spaudimą, nes 99 procentai tokių santokų yra realios santokos. Kiek tokių tyrimų metu yra nustatoma tokių santokų dėl išskaičiavimų? Nu, tai yra esminis klausimas. Tyrimai vyksta, e, tačiau nėra aišku, kokia yra realybė. Pirmininkas, taip, yra argumentų, kuriuos reiks aptarti ir vėliau. Taigi mes kalbėsime dar toliau apie žalėją knygą, balsuosime tikriausiai dėl žodinio klausimo kažkada vėliau, dar net gal šį mėnesį. Bet e, ponas Tavarės dar uždavė papildomų tokių klausimų. Pone Smith, ar norėtumėte sureaguoti iš karto į tai, ką jis pasakė? Gal trumpai? Ačiū. Tikrai sudėtinga sureaguoti. Dėl to ir bandžiau paaiškinti situaciją. Duomenų dabar neturime. Ir sudėtinga pasakyti, ar ta problema jau yra tokia paplitusi dėl tokių sukčiavimų ir santokų dėl išskaičia, pagal išskaičiavimus. Mes kol kas neturime duomenų, dėl to aš ir reikalauju, kad būtų tas klausimas įtrauktas čia gal net yra du klausimai, kad gautumėme daugiau duomenų, informacijos iš valstybių narių, pilietinės visuomenės ir panašiai. Dėl to ir nusprendėme pradėti studiją Europos migracijos tinkle, tam, kad aiškesnė būtų situacija mums. Dėkoju. Periname prie kito darbo tvarkės punkto, devintasis punktas. Kalbėsime apie Europos saugumo nuo nusikalstamumo statistiką. Pranešėjas yra kolega ponas Kirkhopas. Kalba eina apie pasiūlymą dėl reglamento, dėl Europos saugumo nuo nusikalstamumo statistikos. Buvo atliktos, atlikti tyrimai valstybėse narėse, remiantis jais dabar yra pateiktas pasiūlymas. Komisijos, prašau, nusiraminti. Mes periname prie kito darbo atvirkės punkto. Bandykime kuo tyliau išėti iš salės, kad galėtumėme dirbti ramiai. Taigi komisija pristatys pasiūlymą. Na, o po to gal ir taryba dar pasisakys. Pirmiausia, gal prieš keičiantis nuomonėmis išklausysime pono Kirchop. Ačiū, ponė pirmininkė. Statistiniai duomenys šiek tiek yra sumažėję, lyginant prieš tai, kas buvo anksčiau. Salėje liko tikrai mažiau narių, bet tie, kurie čia dar sėdi, matyt, jiems tas klausimas yra įdomus. O aš pristatysiu jį trumpai nes šiandieną tikrai darbo tvarkė gan įtempta, o šis pranešimas dar tik tai pradedamas renkti. Taigi tai yra tas rytis, kur norime, kuo galima daugiau išklausyti pasisakymų. Pranešimo tikslas yra parengti bendrą pagrindą, teikiant europin, europinius statistinius duomenys dėl saugumo nuo nusikalstamumo ir tam tikrą prasme standartizuoti, apdoroti turimus duomenis, kokybės kriterijus, atsiskaitimo terminus, perdavimo terminus e, taikomus valstybėms narėms dėl nusikaltimų ir saugumo. Tai, re, tai tuo, remiamas yra šeimų pagrindu atlink, atlinktomis studijomis. Na ir valstybės narės renka duomenis, e, naudoja savo e, imčių, duomenų imčių, formatais ir yra nusistovėjusios jau tam tikros nacionalinės praktikos. Duomenys dėje renkami labai neoficialiai valstybėse narėse, jau keletą metų yra publikuojami, tačiau, e, e, tačiau ES, kaip žinome, kur egzistuoja 27 skirtingos teisinės sistemos, nelygina tų duomenų ir tas, e, ta komparatyvinė analizė nėra tokia jau paprasta. Dėl to sudėtinga padaryti kokybiškus sprendimus. Dėl to ES 2013 metais turėtų atlikti Europinę studiją, kur daugiausia dėmesio skiriama nukentėjusiesiems ir kitiems, kaip piliečiai bendrai vertina saugumą. Turiu pasakyti, kad čia problemų yra nemažai, bandant to pasiekti ir pirmiausia, Biudžetas yra skiriamas e, toks - 12 milijonų eurų. Taigi reiktų aptarti ir biudžetinį aspektą, be jokios abejonės. Na, akivaizdus klausimai. Štai kokie. Ar reikalingos tokios priemonės, ar tai sukurs pridėtinę vertę tam darbui, kuris jau vyksta nacionalinėse valstybėse. Taip pat nesvarbu, kiek standartizuotai būtų renkami ir apdorojami duomenys, vis tiek atsižvelgiant į skirtingas baudžiamasias sistemas, teisinės sistemas, kažin ar tai bus veiksminga. Kas yra rimtas nusikaltimas? Pati apibriešti skiriasi valstybėse. Atsižvelgiant į tai, kokie yra vyriausybės prioritetai ir kokiems nusikaltimams vyriausybė skiria prioritetą. Pavyzdžiui, dviračio vagystė yra esminis nusikaltimas kai kuriuose sąjungos valstybėse narėse, o kitose kur kas rimti, kiti nusikaltimai yra kur kas rimtesni. Taigi tai yra subjektyvus sprendimas. Ir tai bus statistiniai duomenės, kurie bus paremti tuo, kaip, ką mano piliečiai. Ir kaip Junktinė karalystė rengia, renka statistinius duomenės, aš iš dalies už tai esu atsakingas. Uh, Ir politikai valstybėse narėse teigia, kad jausmai, tai kaip žmonės vertina nusikaltimus, yra labai, skir... labai skiriasi nuo to, kokia yra reali nusikalstamumo statistika. Žmonės e, yra atitinkam, turi atitinkamą nusistatymą apie vieną ar kitą nusikaltimą. Kaip būtų galima kovoti su tais nusikaltimais ir panašiai. Taigi, vertinant tai su realiais statistiniais duomenimis, e, nebus lengva. Labai svarbu, kad atsižvelg, atsižvelgtumėme į piliečių nuomonę. To darome tikrai, tą darome nedažnai. Na, e, ir aš, ponė pirmininkė, ketinu surenkti šešėlinių pranešėjų susitikimą ir ten uh, Tikiuosi, kad kartu su šešėliniais pranešėjais mes aptarsime ne tik bendrus mano e, paminėtus klausimus, bet taip pat bandysime ir detaliau įvertinti, ar būtų galima parengti požiūrį, pragmatišką požiūrį ir parengti tokį rezultatą, kuris būtų naudingas mums ir visiems mūsų atstovaujamiems piliečiams. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, ponė Kirkop. Išklausysime komisijos atstovų. Jean-Louis, prašau. Merci. Okay. No. Uh, thank you, Mr. Chairman. My name... Dėkuoju. Jeffrey Thomas esu. Pavaduoju kolegą Messi, kuris uh, turėjo kitų įsipareigojimų. Dėkoju už jūsų sveikinimo žodį, dėkoju už galimybę paaiškinti šio siūlymo pobūdį. Kaip jūs puikiai žinote, statistikos susijusios su saugumo nusikalstamumu yra, statistikos duomenų yra pačių įvairiausių. Uh, ir valstybės narės tuos duomenys renka seniai, kai kuriais atvejais jie tikrai yra seni. ES lygmenių trūksta palygintinos tarpusavį informacijos šioje srityje. Taryba 2005 metais parengė Hagos programą, komisija e, buvo paprašyta ištaisyti padėtį ir pradėti e, pagrindų statistinių duomenų rengimui, kad tie duomenys būtų tarpusavyje lygintini ir kad jie padėtų dirbti. Mes dirbome prie šio klausimo, bendradarbiavome su Europos statistikos sistema. Tai yra ta sistema, kur dirba atskiros, atskiros struktūros. Dirbame su Eurostatu taip pat, kur duomenys pateikia valstybės narės. Nacionaliniai ekspertai komisijai teikia nacionalinius duomenys, e, pavyzdžiui, pateikia policijos atskirus pranešimus ir panašiai. Kaip jau sakė ponas Kirkopas, labai dažnai ši sistema parodo savo ribas pakankamai greitai, nes tie duomenys nėra visada tarpusavie lygintini. Dėl to, kad, pavyzdžiui, skirtingos yra teisinės sistemos, baudžiamosios sistemos ir panašiai. Komisijos veiksmų plano tikslas buvo įgyvendinti Hagos programą ir atlikti tam tikrą metodologinį darbą, kad tie duomenys taptų tarpusavį lygintinį, kuris pateikia valstybės. 2010 buvo parengta Stokholmo programa, e, kuri buvo žingsnis pirmin, tačiau dar ir toliau tebelieka sunku sustaryti aišku vaizdą, kokios yra dažniausiai keliamos susikaltamumo problemos ir kaip surinkti tuos tarpusavį lygintinus statistikos duomenys. Ir štai dabar turime tai, ką turime. Problemos svarbiausios buvo paminėtos O turimi, turima informacija dažniausiai yra susijusi su nusikaltimų aukomis. Ir dažnai yra būtent kalbama ne apie ieškovus atsakovus, bet kalbama apie aukas. Kai kuriuose valstybėse narėse buvo bandoma spręsti šią problemą, stengiantis skaičiuoti, kiek yra nukentėjusių nusikaltimų ir panašiai. Ta atlieka valstybių narių kompetentingos tarnybos. E, tai buvo atliekama apklausiant žmonės, e, tiesiog vykstant pas juos namo, buvo klausiama, ar neseniai jie patyrė kokį nors nusikaltimą ar nukentėjo nuo jo. Ir tai leidžia susidaryti tam tikrą vaizdą apie nusikalstamumo mastus, apie tam tikrus skaičius. Apie dešimt valstybių narių, kaip mes įvertinome, tokią apklausą yra atlikusios. E, Prancūzija, Junktinė karalystė, Švedija, Suomija, Olandija ir kurios kitos. Daugelį šalių tokios apklausos tarnybos egzistuoja ir kitose, ne tik ES valstybėse, važiuoju, Australijoje ir Kanadoje. E, Mes norime, kad įvairių klausų rezultatai e, tarp skirų šalių būtų lygintini. Patirtis rodo, kad jeigu e, apklausos nebuvo e, renktos turint minti būtent šį aspektą, palyginamumo aspektą, tai dažnai ta informacija, kuri būna surenkama tarpusavėje, nėra palyginama, nes svarbu, kad uh, klausimai būtų panašus, nes paprastai klausų metu atskiriuose valstybėse narėse klausima skirtingų dalykų. Laikotarpis gali būti taip pat skirtingas. Tačiau apklausos yra reikalingos dalykas ir svarbu tobulinti jas, kad būtų galima, turint tam tikrą pagrindą, šioje srityje dirbti toliau. Europos Sąjungoje taikomos apklausos procedūros turėtų būti panašios. Dėl tų apklausos procedūrų vyko konsultacijos jau gal penkerius metus. E, direktoratas vidaus reikalų e, paskyrė ekspertus kompetentingus, kurie šių klausimą kuruotų. Techniniai apklausos aspektai ir gairės buvo parengtos ir publikuotos 2010 metais. Siūlomas modelis buvo sėkmingai testuotas 16 valstybių narių. Praeitais metais nacionalinių statistikos institucijų e, vadovai pateikė savo komentarus. Ponas Kirkopas jau sakė, svarbu, kad tos apklausos būtų vykdomos ir už jas bus atsakingos nacionalinės statistikos institucijos. Eurostato gyvaidumuo, tai yra komisijos struktūra, kuri taip pat lieka savo apklausas, koordinuos e, šią veiklą. Gaus, ši struktūra gaus duomenys, kuriuos pateiks valstybės narės ir tie duomenys bus kelbdami per tam tikrą nustatytą laikotarpį. Turėtų būti pradėta šios apklausos vykdyti kitais metais ir apimti laikotarpį iki 15 metų ir panašiai. Tos apklausos bus anonimiškos, bus numatytos apsaugos priemonės tam. Statistinės apklausos yra sunkiai gyvendinamas dalykas, tai yra brangus dalykas ir tam reikalingos tam tikros lėšos. Visos statistikos institucijos bus prašomas įvertinti, kokie kaštai joms bus reikalingi e, šiam dokumentui įgyvendinti. Be, per 12 milijonų turėtų siekti bendra suma šių apklausų ir yra pasakyta, kad lėšos turėtų būti rastos ES fonduose. Visos valstybės narės turės įgyvendinti šias taisyklės, kai tik reglamentas bus priimtas. Valstybės narės kai kurios dar apklausų netaiko, aš jau sakiau, kad tokių yra. Joms tai yra proga gauti informaciją, kurios jos dar neturi ir pradėti tą informaciją rinkti savo šalyje. Nes Norėčiau pasakyti, kad valstybės narės turi e, atlikti tam tikrus, e, tam tikrus patvarkymus e, ir priimti sprendimus, kad jeigu nėra tokių struktūrų, kad jos atsirastų struktūros, kurios rinktų statistiką mūsų aptariamų klausimų. Tos šalis, kurios jau turi tokias apklausos struktūras, šis dokumentas suteiks pridedamosios vertės, nes bus galima išsiaiškinti, kiek jų teikiami duomenys yra vertingi, kaip juos galima palyginti su kitų šalių pateiktais duomenimis. Sistema turi išlikti lanksti, kad visi galėtų taikyti bendrą modelį. E, tai tos apklausos galės būti vykdomos įvairiausiais būdais. E, ir telefonu, ir lankantis pas asmenys, ir taip toliau. Svarbu, kad tas modelis būtų kuo atviresnis. Taigi turėtų būti numatytas tam tikras modelis, kuris turėtų būti pakankamai lankstus, nes aš jau sakiau, kad e, šis modelis yra parengtas visoms valstybėms narėms, tačiau buvo remiamas valstybėse narėse egzistuojančią praktiką. Šis siūlymas taip pat yra galimybė atlikti nusikalstamumo stebėjimą ir atlikti stebėjimą to, kiek žmonių yra nukentėję nusikalstamumo. Tai yra tie duomenys, kurie yra įdomus ir plačiai visuomeniai. Tikimės, kad šis klausimas susilauks pakankamai e, dėmesio Europos parlamente. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkojame komisijos atstovui ponui Tomasui už patiktą informaciją. Toliau paprašysime tarybos e, atstovą poną Jensiną Nordoną. Atrodo, jo nėra. Tuomet mūsų nariai, ponė Alfano, kas norėtų pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Pasinaudosiu tuo, ką sakė komisijos atstovas. Visi žinome, kad žmonės na, daro nusikaltimus, nelabai daug žinome apie aukas, nes kai kurios aukos atrodo nelabai pasitikė ES institucijomis ir valstybėmis darimis kalbame apie reglamento rengimą, remiantis tyrimų apie tai, kaip piliečiai vertina nusikalstamumo realybę. Aš iš tiesų tikėjausi šiek tiek daugiau. Tikėjausi kažkokio bandymo surinkti vienodą e, statistiką apie policiją ir teismus valstybės narėse. 12 E, milijonų eurų e, buvo išleista, iš kurių daugų, didžioji dalis yra iš ES e, biudžeto. Nes jeigu siekiame Europos baudžiamosios teisės ryties, tai reikia galbūt suderinti statistiką, kurią renka valstybės narės. Atrodo, kad šiuo metu ši, šios statistikos palyginamumas yra ribotas dėl teisinių sistemų skirtumų. Jeigu norime daryti tokius tyrimus, turime nepraleisti galimybės ir turime surinkti informaciją apie tai, kaip e, mūsų piliečiai vertina organizuotą nusikalstamumą. Mes atsiliekame. Turime kažkokius duomenis, tačiau ką su jais darome? Ar mes norime priversti valstybės narės rinkti tokius duomenis. Tiesiog, man atrodo, kad turime elgtis griežčiau, e, siekiant išsiaiškinti, kad e, pasiekti, kad, kad e, aukos mums papasakotų daugiau. Aš Italijos esu mafijos aukų asociacijos narė ir galiu patikinti Jūs, kad toks pasitikėjimo trūkumas yra dėl to, kad tokie va, veiksmai yra tiesiog neadekvatus. Ponas Marinesku. Ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti keletą klausimų komisijai. Nors tai ir nebuvo paminėta, aš manau, kad respondentų atsakymai iš tikrųjų turėtų būti susiję su tuo, kas atsitiko konkrečiam asmeniui, jam pačiam. Taigi noriu paklausti komisijos, kiek patikima yra tokia statistika, turint galvoje tai, kad e, apklausos dalyviai gali būti asmenys, kurie iš vis niekada nebuvo susijęs su jokiu nusikaltimu. Taigi koks yra tokių veiksmų tikslas? kur komisija panaudos tokią statistiką, tokius duomenis, kokiose politikos rytise. Yra duomenų, kurie leidžia vertinti policijos veiksmų kokybę ar teismų veiksmų kokybę. Tuomet, ką mums reikia tokių duomenų? Eurostatas gali rinkti informaciją apie pranešamus įveikius valstybės narėse. Na ir be to dar rinkti informaciją apie veiksmus, kurie nebuvo registruoti. Tai kur yra garantijos, kad šie duomenys bus naudingų kažkam daugiau, išskyrus vien tik tai statistiką. Ir paskutinis klausimas, kam reikalinga identifikuoti respondentus. Ačiū toliau panas Dejongas. Ačiū, pane pirmininkė. Turiu pasakyti, kad apskritai, e, ir man atrodo, tai sakė panas Kirchhoffas, patikimų duomenų apie nusikaltimus rinkimas Europoje yra pagirtinas tikslas. Tačiau aš manau, kad svarbiausia priežastis e, ir apie tai aš kalbu savo pranešime apie ES požiūrį į baudžiamąją teisę, būtų sužinoti, ar reikia ką nors daryti Europos lygmenių, tai yra baudžiamosios teisės darimas ar kitos priemonės, ar reikia tai palikti valstybės narėms. Man tai būtų svarbiausia priežastis sužinoti, ar e, tam tikrai nusikaltimai yra problema Europoje ar ne. Šiuo atveju manau, kad e, nusikaltimų parinkimas, kaip sakė panas Kirchhoffas, Kirchhoffas yra visai kitoks. Tai yra kalbama apie saugumo jausmą ir, kaip sakė komisija, kas mane priverstų jaustis nesaugiu. Ir būtent taip aš suprantu tą klausimynę. Tačiau man įdomu, ką galėtų padaryti Europa su tokia e, informacija. Nes nemanau, kad e, suderinsime dviračių vagystės apibriežti Europos lygmenių. Taigi keista e, rinkti informaciją apie tokius nusikaltimus. Antra, nusikaltimo apibrieštis pirma tarsi savaime suprantama. Tačiau jeigu pradėsime diskutuoti apie korupciją ir kyšius e, šiame komitete ir paklausime, ką nors klausti, užduoti klausimą apie kyšį yra, kišininkavimą yra supaprastintas bandymas, nes e, kišininkavimas yra labai sudėtingas e, reiškinys. Ir daugelis šių pavyzdžių mane šiek tiek e, pralinksma. Pavyzdžiui, klausimas kažkam, ar turi ginklą? Jeigu taip, kodėl? Dėl kokios priežasties? Aš nemanau, kad žmonės, kurie turi ginklą ir žino, kad yra neteisėta tai daryti, pasakys, nors jie ir bijosi būti apiplėšti ar panašiai. Iš tikrųjų nesakys tiesos. Taigi iš pat pradžių tas klausimynas gali pateikti labai nepatikimus duomenys. Arba, pavyzdžiui, nerimas dėl fizinio antpolio. Žinome, kad žmonės visiškai skirtingus turi patirti nuo tikrovės labai dažnai. Ir Man atrodo, kad e, šis klausimynas duoda labai subjektyvus atsakymus. Na ir du paskutiniai pastebėjimai. Duomenų apsaugos aspektai. Apskritai duomenų apsaugos e, pareigūno nuomonę, e, ją reikia atsižvelgti, nes priešingai nuo to, ką sakė komisija, e, du, surinkti duomenys yra labai e, jautrus ir asmeniški. Ir paskutinis klausimas. Galbūt tai yra mano klaida. Tačiau aš nežinau, kodėl vakarų frizų salos Niderlanduose nebuvo įtrauktos į šią apklausą. Nes tai yra mūsų teritorija ir mes paprastai į statistiką įtraukiame ir šias salas. Ačiū, ponas Pirkeris. The mic, please. The mic. Would you approach it? Yes. Thank you. Ačiū. Bendro pobūdžio pastaba pradžiai. Kiek statistiniais duomenimis yra naudojamasi kovojant su nusikaltimais, su nusikalstamumu ar panašiai veiklai? Turime užduoti šį klausimą. Žinome, kad klausimai nėra labai jau gerai suformuluoti, ten yra problemų. Dėl to vėlai gauname, na ir vėlai, gan vėlai gauname statistinius duomenis, duomenis, dėl to jau per tą laikotarpį kažkas galėjo pasikeisti, per laikotarpį iki kol galiausiai gauname tos duomenis. Kitas dalykas. Niekas nesiginčys, kad statistiniai duomenys yra naudingi, jeigu galima tuos duomenis palyginti. Tačiau ar čia apskritai bus įmanoma tą padaryti? Ar bus įmanoma gauti komparatyvinius duomenis, juos išsaugoti ir po to, jeigu jau yra tokia surinkta statistika, ar apskritai ji būtų naudinga, jeigu ne, jos nebūtų galima lyginti? Dar vienas dalykas. jeigu pažvelgtumėme į nusikaltimus, kurie čia yra įvardyti. Daugeliu atveju tų komparatyvinių duomenų gauti nepavyks arba bus labai sudėtinga juos gauti, nes labai skirtingos nusikaltimų apibrieštys yra valstybėse narėse. Dėl to palyginimas ir nebus įmanomas. Tai, ką žinai, ar yra prasminga tokius duomenis rinkti, nes nieko negalėsime su tais duomenimis pasiekti, tais duomenimis, kuriuos gausime iš valstybių narių. Dėl to kyla klausimas, ar būtų galima pateisinti 12 milijonų eurų panaudojimą šiuo atveju, parengti jų pagrindų duomenis, tačiau kuriais naudotis realiai mes negalėsime kovodami su nusikalstamumu. Tai kokia tokių duomenų pridėtinė vertė? Ar tinkamai tokiu būdu, jūs manote, bus panaudotos tos lėšos? Įsivaizduoju, kad e, tokiu atveju Europolas, Eurojustas nuveiktų kur kas daugiau su 12 milijonų eurų, o ne dabar, kai 12 milijonų eurų siūloma e, skirti duomenų surinkimui. Manau, galėtumėme juos panaudoti geresniam tikslui. Taip pat e, kyla klausimas, kodėl žmonės nėra patenkinti policijos darbu. Jeigu užduotumėte tokį klausimą, gautumėte gan e, tikslius atsakymus ir komparatyvinius duomenis, o ne. Emocijomis pagristus duomenis. Europa gali būti naudinga daugeliu atveju ir aš pritariu uh, Europos veiksmams ten, kurie yra reikalingi, tačiau rinkti statistinius duomenis tokių, štai čia išvardintų mm, klausimų, e, pagrindų tikrai nėra tinkama ir aš nemanau, kad reiktų imtis tolesnių pastangų ir bandyti tokius duomenis parengti. Jie nenaudingi. Ponas Brons. Siūlome reglamente bendrai nėra jis nėra susijęs su nusikaltimais, jis yra susijęs su nusikaltimų savokomis, supratimu. Tai yra santykinės savokos, e, visiškai nesusijusios su nusikaltimų realybė. Tarsi yra bandoma įvertinti, kiek žmonės toleruoja nusikaltimus, bet nėra sprendžiama nusikaltimų problema. Daugeliu atveju tai yra idealių politikų apžvalga, bandant įvertinti, kiek žmonės e, nepatenkinti yra problema ir nėra bandoma spręsti problemos. Nėra sprendžiamos e, auko, aukų problemos. Yra vengiama analizuoti atsakomybę už nusikaltimus ir baudžiamumą už nusikaltimus. Mes e, rengiame, renkame e, duomenis, remdamėsi atsakymais iš žmonių. Ir kai kurios visuomenės grupės tikėtina, labiau yra tikėtina, kad gali būti nubaudžiamos nei kitos. Tai gali būti tam tikras diskriminacijos rezultatas, tačiau alternatyva yra štai kokia kai kurios žmonių grupės galbūt neproporcingai daugiau padaro nusikaltimų. Jeigu tie statistiniai duomenys neleis padaryti kažkokių tai išvadų ar teorijų dėl priežasčių, tuomet tie duomenys nebus naudingi. Jeigu mes tik tai žiūrėsime, kokie yra nusikaltimų vertinimai, tuomet, aišku, tie respondent, respondentai gali būti įtakojami žiniasklaidos, o žiniasklaida dažnai turi savo darbo atvarkę. Jie įtakoja tam nusistatymus arba nuomonę apie tam tikrus nusikaltimus ir baudžiamumą už tuos nusikaltimus. Ačiū. Šioms diskusijoms laiko jau turime nedaug, taigi prašome jūsų dabar apibendrinti diskusijas dar prieš išklausant pono Kirkopo ir gal komisija dar irgi norės šį bei tą pasakyti. Pone Mormair. Ačiū. Esu, e, buvau teisėja, dirbau teisėja ir Džiaugiuosi, kad nusikalstamumą bandoma įvertinti, išmatuoti ES ir tam tikrai turime priemonių. Tai reiškia, kad galėsime atskleisti tuos nusikaltimus, kurie nepatenka į oficialiąją statistiką. Ką būtų galima e, nuveikti su tokiais duomenimis, buvo užduotas toks e, klausimas. Mes, pavyzdžiui, galėtumėme pažiūrėti, panalizuoti, ar valdžios institucijos atlieka savo pareigas, užkertant kelią nusikaltimams, e, išsiaiškinant nusikaltimus. Vengrijoje tikrai yra daug problemų šioje srityje. Neseniai lankiausi 70 miestų miestelių Vengrijoje. Ir pamačiau, kad realiai nusikalstamumo situacija nėra atspindėta oficialiuose duomenyse. Turiuomenė ir vagystės, ir užpuolimus, agresyvius užpuolimus, kurių tikrai yra labai daug. Ir tai tikrai su to negalime taikstytis. E, vidurio Europos šalyje net sunku įsivaizduoti, kad jų tie gali būti. Dažnai tokie nusikaltimai nėra išaiškinami ir aukos yra, aukoms yra grasinama. Tie nusikaltėliai sako, kad jeigu paduosi į teismą, tave nužudysime ir panašiai. Tai yra aktualu ir kalbant apie etninės grupės, nes dažnai nacionalinės mažumas, nes dažnai tie nusikaltėliai yra iš tų mažumų. Uh, ir nukentėjusieji nesijaučia saugus, nesijaučia, kad e, valdžia pakovos už juos ir nukentėjusieji dažnai sutarė su grasinimais. Labai dažnai svarstant vieną ar kitą bylą, nukentėjusia jam sakoma, na, nesirūpink, čia yra toks nedėlis nusikaltimas, kad net neverta jo tirti. Bet tokie nusikaltėliai e, iš tiesų grasina ištisoms gyvenvietėms e, kaimuose, taigi valdžia privalo kovoti su nusikaltimais, e, ta prievalė turi būti sustiprinta. Vengrijos valstybė, pavyzdžiui, tikrai nevykdo šios pareigos, ignoruoja ją priešingai nei tai, ką jūs čia manote ir kaip jūs vertinate tas problemas, kurios yra aktualios Vengrijos piliečiams. Vis tiek tai yra tas klausimas, kurį reikia spręsti nes tai, jis yra labai aktuolus mūsų piliečiams. Ir aš tikiuosi, kad e, po pietų, kai kalbėsime apie padėtį Vengrijoje, aš pabandysiu papasakoti, kokios yra realios Vengrijos problemos, o ne, ne tokios, kokias jūs matote čia parlamente. Aš tikiuosi, kad tokiu būdu jūs susidarysite aiškesnį vaizdą. Tikiuosi, kad suteiksite man galimybę dar pasisakyti. Komisija, gal trumpai sureaguosite į konkrečius jums užduotus klausimus dar prieš išklausant pono Kirkopo apibendrinimų. If, if me, like to, to on... Jeigu leisite, pasisakysiu apie element, subjektyvumo elementą, palyginamumo elementą, kalbant apie informacijos konfidencialumą, dėl e, palygi, palyginimo duomenų palyginimo. Pasiūlymo tikslas yra surinkti faktus, ne vien tik tai subjektyvius elementus, bet ir faktus, kurie, kurios būtų įmanoma palyginti su faktais kitose valstybėse. Nėra lengva tą padaryti. Na ir esmė yra sukaupti kuo galima daugiau faktų, kurie būtų vienodai apibrėžiami visose valstybėse narėse. Aišku, čia dar neišvengiamai egzistuoja ir subjektivumo elementas, subjektivaus vertinimo ele elementas, tačiau subjektivaus vertinimo elementas yra tik tai papildoma priemonė šalia tų sukauptų, surinktų faktų. Uh, ir apie tai plačiau kalbama priedė. Taigi, faktai vienaip ar kitaip yra apibrėžiami kiekvienoje šalyje, teisinėje sistemoje ir tokiu būdu mes manome gal ir bus įmanoma palyginti tos duomenis iš įvairių valstybių narių. Kaip pastebėjote, buvo iškeltas ir duomenų apsaugos klausimas informacijos konfidencialumo klausimas. Duomenų apsaugos, duomenų priežiūros pareigūnas teigia, kad čia galimos dvi galimybės. Mes su duomenų priežiūros pareigūnu daug apie tai kalbėjomės ir esama tam tikrų pasiūlymų, kuriuos galėsime apsvarstyti Ponas Tomas. Ačiū. Dar keletas konkretesnių dalykų, nes buvo užduota apie, klausimų apie reikalavimus. Šis pasiūlymas yra susijęs Stokholmo programa, kur komisija kviečiama ir toliau rengti statistinės priemonės kovojant su nusikaltimais. Dėl to ir pateikėme šį pasiūlymą. Dabar reikia daryti skirtumą tarp apklausų duomenų ir administracinių duomenų buvo teigiama, kad apklausose ne, ne, ne viskas yra įtraukta. Žinoma, kad taip yra, bet mes bandome rinkti ir administracinius duomenis ir juos kiek įmanoma tobulinti. Taip pat buvo kalbama ir apie klausimino turinį, apklausos turinį. Dauguma valstybių narių jau tokius klausimynus turi ir jie joms yra naudingi. Na, o dėl palyginamumo uh, priemonės nėra beprecedentinės, nes iš tiesų buvo atlikta tarptautinė apklausa, tyrimas, tai buvo eksperimentinių pagrindų atliktas tyrimas, rezultatai buvo labai geri, taigi ta pati savoka teikti, renkti komparatyvinės analizės nėra nauja ir jos tikrai nereiktų atmesti. Ačiū panas Kirkopas. Dėkuoju pirmininkė, iš tiesų diskusijos šiandien buvo labai įdomios. Žinojau, kad nebus lengva renkti pranešimą šiuo klausimu ir panašu, kad, na, ne, neaptarinėsiu visų iškeltų klausimų, aš į viską atsižvelgiu ir įtrauksiu šešėlinius pranešėjus į šį darbą ir pažiūrėsime, ar būtų galima pasiekti čia pažangos. Aš pritariu daugeliui e, jūsų iškeltų problemų ir tos problemos atsispindės mūsų tolesnėme darbe. Taigi, ačiū už diskusijoms skirtą laiką. Dėkoju, dėkoju už konstruktyvų požiūrį ir norą įtraukti išsakytas nuomonės. Dabar perėsime prie dešimtojo darbo tvarkės punkto nedelsdami. Kalba eina apie atakas prieš informacinės sistemas ir tarybos pamatinį sprendimą 2005-222, jo panaikinimą. Pranešėja yra ponia Monika Holmeier. Dabar išklausysime jos e, pranešimų projekto pristatymo apie atakas prieš informacinės sistemas. Norėčiau paskelbti, kad pakeitimo pateikimo terminas buvo nustatytas 26 dienai, 5 po pietų sausio 26, 5 valanda po pietų. Tuomet galėsime surenkti orientacinį balsavimą, gal 27 ar 28 vasario. Prašau, ponia Holmeier. Dėkoju, ponia pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti šešėliniams pranešėjams, mes su jais glaudžiai bendradarbiavome, vyko daug naudingų diskusijų. Taip pat savo nuomonę pasakė ir kai kurie komitetai, tokie kaip, pažiūrėjau, ITRE. Su Europos komisija palaikėme glaudžius kontaktus ir su pirmininkavusią ES Lenkiją. Mes palaikėme glaudžius kontaktus su pirmininkausia valstybė ir dabar su pirmininkaujančios Danijos atstovais, kurie pradėjo eiti savo pirmininkavimo pareigas. Ir noriu padėkoti pirmininkaujančios Danijos atstovams už jų mums skirtą laiką, už dėmesį šiam klausimui. Mes su tarybos generaliniu sekretoriatu taip pat vaisingai bendradarbiavime, susisiekėme su Europos mastų žinomų ekspertų, su agentūromis taip pat su uh, įmonių atstovais ir organizacijomis. Mes kalbame apie informacinių sistemų apsaugą, apie atakas prieš jas. Tai yra tie klausimai, kurie yra susiję su labai plačia problematika. Yra visa eilė klausimų, kurie buvo iškelti, tad pats problemos nagrinėjimas buvo tikrai labai įdomus. 2010 metais Buvome sulaukę teisės akto siūlymo, 11 metais pirmasis siūlymas, paskui vyko spalio mėnesį antrasis svarstymas, buvo išklausyti ekspertai, o gruodžio mėnesį e, sulaukėme AFETO ir ITRE komiteto parengtų pranešimų. Tuos pranešimus mes gavome, jiems buvo atsiusti. Su kolegomis juos išnagrinėjome, aš pateikiau savo siūlymus šiuo klausimu. Visą tai atitinka Budapešto susitarimą 2001 metų, 2005 metų tarybos sprendimą ir 2010 metų komisijos siūlymą parengti direktyvą, kurios tikslas buvo pertvarkyti pamatinį sprendimą. Taigi, koks yra bendras kontekstas? Mes turime visą eilę sprendimų susijusių su kova su atakomis prieš e, informacinės sistemas. Buvo parengta nemažai siūlymų, išreikšta pozicijų, mes dar turime laiko parengti savo galutinę poziciją, tam dar turime pusę metų. Mes turime parengti strategiją, kurią dabar nagrinėjame, dar kol kas tas rengimas nėra baigtas. Mums nėra labai paprasta dirbti remiantį šią direktyvą, kadangi susitelkta svarbiausia dabar prie baudžiamųjų taisyklių, mums dar trūksta kai kurių dalykų ir tie dalykai nėra labai greit gaunami. Mes direktyvos būdų visko apimti nesugebėsime. Mums pavyko nuveikti nemažai, dar gabaliukas darbo lieka. Pavyzdžiui, vadinamasis cloud computing elementas. Kova su piratavimu taip pat turėtų būti svarbus klausimas, nes kol kas įmonės kenčia nuo šios problemos. Tuo nukentėjimo nuo šio reiškinio mastas įvairus, tačiau klausimas yra įvai, svarbus. Komisijos siūlymas yra labai svarbus dalykas. Aš direktyvos siūlymui norėčiau pateikti du svarbius dalykus. Mes parengėme gana neutralią formuluotę, tačiau reikėtų, kad prie šių klausimų būtų susitelkta atidžiau. Mes kasdien, kaip susidursime su šiuo klausimu, ir prie to interneto klausimų teks grįžti, kadangi interneto klausimai kinta kasdien. Dar vienas dalykas - minimalių nuobaudų harmonizavimas. Mums svarbiausia yra, kad būtų galima surinkti duomenys, kad būtų tinkamai pasiremta septintuoju straipsniu, nuo, nuo metų iki dviejų metų siektų bausmė, minimali bausmė už nusikaltimus mūsų aptariamoje srityje. Yra ir naujų sričių. Dešimtasis straipsnis, pažiūrėjau, čia kalbame apie sunkinančias aplinkybės ir trečiasis straipsnis, kur kalbama apie nelegalę prieigą prie tam tikrų duomenų. Taryba apibrėžė, jau suformulavo savo siūlymų šioje srityje, aš teikiau siūlymą ir galiausiai turės vykti diskusija, kad rastume kompromisą. Aš pasiūliau 33 pakeitimus. Tie 33 pakeitimai irgi neapėmė visų tų diskusijų, kurios iškilo per praėjusį mėnesį, neapėmė visų tų siūlymų ir minčių Tačiau buvo kalbėta apie vartotojų apsaugą, apie, in, apie informacinių sistemų saugumą, apie pažeidžiamų struktūrų apsaugą ir panašiai, bet visa tai nėra įtraukta į direktyvą. Į direktyvą stengiamasi buvo įtraukti pačius svarbiausius aspektus, nes visų aspektų viena direktyva apimti nepavyko. Ir dar vienas dalykas. Komisija ir taryba turėtų grįžti prie kai kurių dalykų, kurie yra išdėstyti konstatuojamoje dalyje. Reikėtų perskaityti dar kartą, kas ten pasakyta. Ir turėtume pamastyti, ką reikėtų daryti toliau, ar galėtume į kitas rytis perkelti tuos elementus, kuriuos čia šiandien aptarėme. Tai padėtų vaisingai diskutuoti. Pavyzdžiui, klausimai susijęs su saugumu internetinėje erdvėje ir kiti yra aktualūs, tačiau direktyva jų neapima. Aš tikiuosi, kad rengiama direktyva padės pasiekti geresnės situacijos. Kol kas ji nėra labai gera, kadangi dar reikia priimti tam tikrus sprendimus, nors jie ir nelengvi. Kai dėl pakeitimų, juos galėčiau sudėsyti į penkias kategorijas. Pirmiausia, apibrieštis, Yra tokių apibrieščių, kurios yra paminėtos 20 ir 21 pakeitime Budapešto konvencijoje ir lydinčiame dokumente. Ir mm, būtų puiku, jeigu galėtume susitarti dėl panašių apibrieščių, kurios jau egzistuoja dokumente. Manau, kad reikėtų remtis tuo, kas jau buvo nuveikta ir dėl ko valstybės narė susitarė, pasiekė konsensusą. Mes manyčiau, turime aiškiai apibriežti, kas yra, pavyzdžiui, kritinė infrastruktūra. Ir čia aš pasiūliau tam tikrą apibriežtį. Apibriežti. Apie ją kalbama 19 straipsnių, ten kalbama apie kriterijų konkrečių nustatymą. Dar vienas dalykas, kuris mano galva yra labai svarbus. Tai yra 18 pakeitime minamas, minimas dalykas, reikėtų harmonizuoti sankcijas ir reikėtų priimti reikiamas priemonės. Sankcijos ir kriterijai būtinai turi būti harmonizuoti, nes už tą patį pažeidimą visose valstybėse narėse turėtų būti baudžiama vienodai. Dar vienas dalykas. E, protingos apsaugos sistemų įdėgymas saugantis nuo e, internetinių atakų. Svarbu, kad egzistuotų reikiamos sistemos, apie tai kalbama 19-11 pakeitimuose valstybės narės turėtų imtis atsargumų priemonių apsaugoti savo informacinėms sistemams. Taip pat ir privatus vartotojai, tvarkantis privačius duomenis, turėtų tinkamai užtikrinti šių duomenų apsaugą. Jeigu tokia apsauga nėra užtikrinama, vėlgi turėtų būti manoma imtis priemonių. Kol kas nenumatyta nieko šioje srityje. O aš manau, kad tai yra labai svarbus klausimas šiuose diskusijose. Nežinome, kas vyksta kasdien, nes e, tos sistemos yra puolamos, kasdien tokių pavyzdžių pasitaiko. Reikėtų tarp valstybių diskutuoti ir išsiaiškinti, kaip galėtume čia geriausiai veikti. Ką tik kalbėjęs atstovas minėjo, jog jeigu nėra saugos diržo, tai tokie, toks automobilis neturėtų būti parduodamas ES. Lygiai tas pats ir su informacinėmis sistemomis. Negalima sakyti, kad sistema gali būti naudojama, jeigu nėra numatytos apsaugos priemonės tai sistemai. Na ir dar vienas dalykas - bendradarbiavimas ir mokymas bei informacija. Aš manau, kad galėsime pagerinti turimą potencialą, bus galima keistis informaciją ir bendradarbiauti. Aš čia irgi pateikiau pakeitimus susijusius su bendradarbiavimu tarp e, atitinkamos ES agentūros, tarp Europol, tarp e, teisingumo ir policijos struktūrų, tarp valstybių narių ir panašiai. Svarbu taip pat pagilinti visų žinias šiuo klausimu. Ir ketvirtoji sritis. Tai yra baudžiamoji teisė ir jos priemonės. Čia mes neteikėme pakeitimų, komisija pasiūlė minimalę sankciją, kuris siektų 2 metus įkalinimo. Maničiau, kad daugiau turėtume susitelkti prie tų pažeidžiamų struktūrų apsaugos ir numatyti čia reikiamas priemonės. O kai dėl pažeidimų, kurie padaryti nus, organizuoto nusikalstamų struktūrų, tai čia reikėtų numatyti didesnės sankcijas negu tiesiog už paprastus nusikaltimus. kai dėl savo identiteto nuslėpimo. Norėčiau atkreipti sudėmėsi štai ką. Kai autorius lepia savo tapatybę ir kiti dėl to patiria žalos, ką daryčiau tuo klausimu? Aš manyčiau, kad tai yra, tos tapatybės slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. Kai kas sako, kad Čia pritaikyti šias sunkinančių aplinkybių nuostatas būtų sunku, tačiau turime neužmiršti bendro vaizdo, bendro požiūrio, kuris padėtų šį klausimą išspręsti. Nes tai yra, mano supratimu, glaudžiai susijęs su vartotojų apsauga. Dėkoju už man suteiktą žodį, džiaugiuosi tomis diskusijomis ir ačiū dar kartą kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Dabar, manyčiau, galim pereiti prie diskusijų. Labai ačiū, ponia Halmaier, Toliau periname prie diskusijos. Matau, kad ne vienas narys nori pakalbėti. Noriu priminti, kad 12.30 vyks koordinatorių posėdis, todėl prašau turėti tai galvoje. Ir pirmiausia, galbūt galėtume išklausyti komisijos ar tarybos, ar jie turi ką pasakyti. Taryba, prašom. Ačiū kiek suprantu, galiu kalbėti danų kalba. Taip, žinoma, jūs galite kalbėti bet kurią oficialią kalbą ir bus vertimas. Nes tai būtų gana svarbu. Glad for mig at være her i dag. Jeg er meget glad for invitationen til at komme, og også invitationen til at tale her. Jeg skal selvfølgelig gøre det kort, fordi jeg forstår, at der er en stram tidsplan. Øh, og Excuse det er også me. No translation. No, for the time being, no translation. Maybe, maybe the interpreters have been taken by surprise. I don't know. Is, is there any translation for the Danish? Kol kas vertimo nėra. Ar yra vertimas iš danų kalbos? Nieko tokio. Žinoma, galite kalbėti daniškai. Atsiprašau, danų kalbos, vertimo iš danų kalbos nėra. Kartais taip įvyksta dėl logistinių priežasčių. Viskas priklauso nuo salės e, dydžio, nes kartais yra vertimo kabinos vertimų iš visų kalbų, tačiau šį kartą atrodo vertimo iš danų kalbos nėra, taigi prašom, jeigu galite kalbėti angliškai. E, na, Aš nepats klausysiu savo baisios anglų kalbos, tai man tai ne problema. Tačiau man labai malonu šiandien dalyvauti šiame posėdėje. Labai malonu būti šioje salėje ir turėti galimybę dalyvauti pristatant šį pranešimą, kurį parengė pane Holmeier. Mums malonu dalyvauti šiame, šioje pirmoje diskusijoje apie pranešimą. Manome, kad šis pranešimas ir pradinė diskusija leis mums pasistumėti į priekį, rengiantis e, darbui, siekiant užbaigti šį dokumentą, šią priemonę, pirmininkaujant Danijai. Danija yra, aišku, pasirengusi pradėti darybas ir bendradarbiavimą su parlamentu ir mums labai malonu bus pradėti konstruktyvų dialogą ir su Libe komitetu. Mums labai svarbu, kad ši direktyva būtų užbaigta pirmininkaujant Danijai. Mes jau maždaug metus ar daugiau jau svarstame šį klausimą. Aišku, tai yra labai svarbus klausimas, tačiau Čia reikia taip pat ir gana greitai imtis veiksmų, nes šie klausimai reikalauja skubių veiksmų. Kibernetinis nusikalstamumas, informacinių sistemų atakos nėra abstraktus dalykas, tai yra labai konkretus dalykas, tai yra nusikaltimai, kurių skaičius didėja. Tai yra labai uh, sudėtingi nusikaltimai ir vis sudėtingiau uh, yra kovoti su jais. Dėl tos priežasties mums labai malonu pradėti darbą su šiuo dokumentu, nes reikia jį vertinti e, didelį, kaip didelį, e, didelį proveržį kovojant su kabinetiniais nusikaltimais. Kaip žinote, jau įvyko taryboje tam tikrų konstruktyvių diskusijų pirmininkaujant Vengrijai taryboje mes turime bendrą požiūrį, jis patvirtintas praeitų metų birželio 10 dieną. Aš nekartosiu, kas ten yra parašyta. Turėsime laiko aptarti tai su Libė komitetu ir ponia Holmeier. Vienintelis dalykas, kurį norėčiau pasakyti šiandien, tai yra tai, kad mums malonu matyti šį pranešimą, nes yra akivaizdu, kad mes pritarėme kai kuriems bendriems bendroms pozicijams. Aišku, yra dalykų, dėl kurių mes nesutinkame, todėl darybos ir vyksta tarp tarybos ir parlamento. Ir žinoma, e, kalbama su komisija. Ir yra tam tikrų nuostatų, kur mes tikimės, e, kurios bus tikimės trauktos į horizontales priemonės. Pana Holmar minėjo tapatybės vagystės, galbūt kai kuriams vietoms reikėjo horizontalių priemonių ir prevencija taip pat na, turėtų būti įtraukta į horizontalią priemonę. Tačiau, kaip sakiau, mes tikimės ir toliau bendradarauti su parlamentu, dabar baigsiu kalbėti ir noriu dar kartą padėkoti už kvietimą. Ir mes e, e, susijaudinę, laukime tolesnio darbo. Ačiū. Kaip sakiau, dėl logistinių priežasčių gali būti, kad kai kuriais, e, kai kuriuose salėse nėra visų oficialių kalbų vertimo, nes neužtenka kabinų vertėjams. Tačiau, kadangi pirmininkauja Danija, mes pasistengsime užtikrinti, kad kiekviename mūsų posėdėje būtų vertimas iš danų kalbos ir į danų kalbą. Labai atsiprašau, kad šiandien to nėra. Ir ačiū už Jūsų pasisakymą angliškai. Dabar galėtume trumpai išklausyti komisijos. Nu, trumpai, nes yra dar narių norinčių kalbėti. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Noriu pasakyti, kad norime padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Turime techninių pastabų, kurias paliksime pabaigai, tačiau turime pasakyti, kad džiaugiamės, kad pranešėja pritarė esminėms naujiems pasiūlymo elementams, pavyzdžiui, e, nuobaudoms ir e, sunkinančioms aplikybėms. Ir ačiū, e, bei lauksiu tolesnės diskusijos. Ačiū. Dabar komiteto nariai ir pirmiausia, ponas Alvaro. Labai ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai. Iš tiesų, prieš pat e, Kalėdas pirmą kartą sustikome aptarti šį klausimą ir džiaugiuosi pranešėjos norų dirbti su manimi ir kitais šešėliniais pranešėjais. Todėl tai, turiu pasakyti, kad mano nuomonė nuo pranešėjos nuomonės nesmarkiai skiriasi. Tačiau mes esame e, iš skirtingų politinių frakcijų parlamente, todėl e, būtų keista, jeigu mūsų nuomonė sutaptų visiškai. Tačiau iš karto turiu pasakyti, kad šiuo atveju galbūt būtų vertinga eiti toliau, negu siūlo komisija, kalbant apie tokius dalykus kaip e, nuobaudos ir nusikaltimo apibrieštis ir, pavyzdžiui, 16 straipsnė, tai yra prevencija. Komisija, atrodo, turi kažkokį bendrą planą, kai kalbam apie nusikalstamumą. Aišku, jį tokio bendro pasiūlymo nepatekė, tačiau tai nereiškia, kad jis neegzistuoja. Tačiau parlamentui jis nebuvo pateiktas. mums reikia taikyti kažkokį visapusišką požiūrį, kad e, visas detalės, visi elementai dėrėtų. Galbūt būtų būtinos nuorodos ir į kitas nuomonės, į kitus dokumentus, pavyzdžiui, duomenų apsaugą, pranešimo apie pažeidimus procedūra, tuos dalykus taip pat reikėtų įtraukti. kad būtų galima naudoti tinkamas struktūras, kad būtų panaudota tinkama informacija. Taigi turime šį dokumentą susiekti su kitais teisės aktais susijusiais su duomenų apsauga, siekiant sudarinimumo ir nuseklumo. Galų galia mane labiau domina prevencija, o ne bausmės. Pavyzdžiui, turime pavyzdžių, kaip įvairias bendrovės, pavyzdžiui, Sonė buvo atakuojamos, yra ir mažesnio masto atveju. Ir yra labai sunku nustatyti nusikaltelius, ne vien tik tai juos, jiems užkirsti kelią ir e, nuobaudos niekada nekompensuos e, nuostolių ir reintegruos nusikaltelių, pavyzdžiui. Vokietijoje turime tam tikros e, patirties. Vadžiamajame e, kodekse yra straipsnis, kuris apima labai daug to, kas yra direktyvoje jau dabar siūloma. E, pavyzdžiui, nuobaudos siekia nuo 3 iki 5 metų laisvės atėmimo, tuomet, kai pavojus kyla visai šaliai, tai bausmė gali siekti ir iki 10 metų laisvės laisvės atimimo. Taigi, galų gale, manau, kad prevencinis aspektas yra svarbiausias. Ir jį reikia įtraukti. Ir kad ne tik įmonės, ne tik infrastruktūros bendrovės, bet ir kitos bendrovės mano, kad E, yra grėsmė, jog kils ataka, jos turėtų sugebėti apsisaugoti. Apsaugoti duomenys, hermetiškai juos apsaugoti nuo kitų sistemų, kad tokie duomenys nebūtų pavokti. Dešimtajame straipsnėje reikalaujama toliau. E, Dešimtas straipsnį reikia dar apsvarstyti. Mano frakcijai Atrodo, kad reikia pateikti čia pakeitimų dėl to, kad e, čia e, išskirtinai išskiriamas valstybės institucijos, na, pavojus, kad jos bus užpultos yra nemažesnės ir valstybės institucijos ataka yra blogesnis atvejis, nes dažnai turi uh, E, jautresnės informacijos negu verslo atveju, verslo įmonės atveju, išskyrus galbūt bankus ar panašias įmonės. Taigi galvojame apie šiuos dalykus ir manau, kad pranešėja pakankamai padirbėjo ir patobulino direktyvos projektą. Norėčiau sužinoti, koks bus terminas e, pakeitimams E, norėčiau, kad nebūtų jis per greitai, nes per tenčias kelias savaitės būsime labai užsiemę, ypač ateinantį antradienį, trečiadienį. Šešėlinį pranešėjai. Dėkojame šešėliniam pranešėjai, ponui Alvaro. Dabar dar yra kitų narių norinčių pasisakyti. Prašau jų kalbėti, kuo galima trumpiau, nes 12.30 prasidės koordinatorių posėdis. Pone Alvaro, norėčiau Jums pasakyti, kad terminų galutinis e, pakeitimų pateikimo terminas yra sausio 26 diena, 5 valanda po pietų. Ar jums tinka toks terminas? Ne kitą savaitę, po 10 dienų. Maždaug, ar užteks tiek laiko? Užteks, puiku. Ponas Ensiu dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponę Holmeier parengus e, pranešimą aukštos kokybės pranešimą, su jie visada labai malonu dirbti. Šešėlinėms pranešėjams, esu savo frakcijos šešėlinis pranešėjas, visuomet vyksta puikus bendradarbiavimas. Paprastai taip yra su vokiečiais. Jie daug dirba ir man tai labai patinka. Norėčiau pabrėžti keletą aspektų, dėl kurių e, galbūt galime dar pakalbėti, tai padiskutuoti. E, kartu su kolegė pranešėja pritariu tam, ką sakė ponas Alvaro. Kova su kibernetiniais išpoliais nebus veiksminga vien tik tai nustatant nuobaudas. Prevenciniai darbai yra lygiai taip pat svarbus, jeigu nesvarbesni. Nes lengva kažką nustatyti, bet sudėtinga užkirsti tam kelią. Pranešime yra tam, tikra, tam, tam tikri aspektai, kuriuos norėčiau paliesti. Pirmiausia, bendradarbiavimas tarp Europos ir nacionalinių agentūrų. Šioje srityje ponios Holmeier pakeitimuose daugiausia kalbama apie Europolą. Aš pritariu, kad Europolas turi įsitraukti į šį darbą, kadangi tai yra policijos agentūra policijos tipo agentūra. Tačiau šioje labai jautrioje srityje, kur kalba eina apie informaciją, išpolį prieš informacinės sistemas, aš manau, kad e, ir kitos agentūros čia turėtų suvaidinti svarbu vaidmenį. Nemanau, kad Europolas turėtų dabar e, steigti naujas struktūras, kurios perimtų šį darbą. Europa šioje srityje, nustatant, nubaudžiant e, nusikaltėlius. Čia labai svarbu dar daugiau dėmesio skirti ir mokymams, policijos pajėgų apmokymams, taip pat e, teismų mokymams, toms institucijoms, kurios kovoja su tokiais nusikaltimais. Turime aiškių pavyzdžių, kai hakeriai, hakerių nebuvo galima nubausti vien dėl to, kad policija, prokurorai ar teisėjai neturėjo techninių teisinių žinių tiems nusikaltėliams nuteisti ir nusikaltimams ištirti. Na, kadangi kovojam su kibernetiniais nusikaltimais, e, dar esame tik pirminėje stadijoje, labai svarbu parengti techninius standartus ir normas, teisinius aktus, kalbant apie tapatybės vagystės, internetiniai nusikaltimai, sukčiavimai ir visa, visi kiti susiję dalykai. Man atrodo, tai yra labai svarbi sritis ir aš visapusiškai pritariu pranešėjai dėl juridinių asmenų atskaitomybės ir jų atsakomybės apsaugoti informacinės sistemas, kurias jie valdo, nes yra daug įmonių, kurios valdo didžiulės duomenų bazės ir visiškai nekreipia dėmesio ar nepakankamai kreipia dėmesio į tų sistemų apsaugą. Taigi labai svarbu ir tokiu būdu tų duomenų bazių duomenys yra pavagiami, uh, Taigi labai svarbu tą daryti europinių lygmenių, numatyti didžiausius, griežčiausius apsaugos standartus toms įmonėms, kurios tvarko domenų bazės, SISAS pavyzdžiui, vis, SIS vis sistemos. Čia ta apsauga yra labai svarbi, tos sistemos yra labai svarbios ES. Ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad nereikšmingų atvejų ir infras, kritiškai svarbių infrastruktūrų apibrieštys čia yra labai svarbios, kaip sakė ir pranešėja, tam, kad valstybės narės laikytųsi bendro požiūrio perkeliant į nacionalinį lygmenį šią direktyvą. Dėl to manau, kad na, pranešimas iš ties labai geras, ir tai, kaip e, vyko tas bendradarbiavimas, iš tiesų jis buvo puikus, tikiuosi, kad jis tęsis ir pasieksime gero rezultato ir dar patobulinsime ir taip jau labai gerą pranešimą. Ačiū, e, priminsiu, kad e, pusė pirmos baigėme darbą, taigi labai prašau, ko galima trumpiau pasisakyti, dabar ponas Pirkeris pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė. spaudos pranešime, pranešime spaudai, viename pranešime spaudai teigiama, kad Vokietijos federalinė institucija dėl kompiuterių saugumo paskelbė, kad 4 milijonai kompiuterių Europo, Europoje sąjung, Europos Sąjungoje susidūrė su trojos virusu. Ir tikrai tai yra aktuali tema ir problema, dėl to dėkoju poniai Holmeier, Holmeier nes jis ji tikrai labai detaliai parengė pranešimą. Tos detalės yra reikalingos, kad, būtų, kad parengtumėme tokią direktyvą, kurią galėtumėme, kurią galėtumėme naudotis ateityje. Svarbu, kad ta direktyva būtų efektyvi. Europolo įtraukimas yra labai svarbu, bandant gauti naudingus duomenis ir analizės kurios būtų perduodamos institucijams valstybėms narėms. Dar vienas dalykas Labai svarbu, kad būtų taikoma prievolė imtis prevencinių priemonių. Tam tikra atsakomybė jau yra, reikia tiesiog rimčiau ją prisimti. Taigi tai reikia atkreipti irgi dėmesį, taip pat e, hakerių išpoliai prieš e, kritiškai svarbias infrastruktūras, reikia irgi pagalvoti, kokios prevencinės priemonės čia būtų efektyviausios. Aš manau, kad viena prevencinė priemonė būtų griežtos, labai griežtos baudos, nuobaudos ir bausmės. Pone Holmeier irgi tai siūlo. Ir norėčiau žodį klausimą poniai Holmeier. Dėl 22 pakeitimo valstybės narės turėtų imtis tinkamų priemonių, tam tikros įrangos savininkai, įrenginių savininkai, jie nepatenka į taikymo sritį. Tos įrangos prietaisų savininkai, kuriais galima pasinaudoti tokiems nusikaltimams padaryti. Esmė ta, kad tokia įranga pasinaudojama darant tokius nusikaltimus ir reikia būtent išsiaiškinti, kas yra tos įrangos savininkai. Taigi, kodėl nebuvo tie savininkai įtraukti į, į nuostatą, man būtų įdomu išklausyti jūsų priežasčių. Ponas Al Albrecht. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad tikrai šešėliniams pranešėjams visiems reikia pasisakyti. Aš norėčiau padėkoti poniai Holmeier už jos atliktą darbą, už puikų bendradarbiavimą. Pritariu ir kitiems šešėliniams pranešėjams. Norėčiau dar paliesti vieną temą, kurią trumpai palėtė pradžioje kiti kolegos. Būdžiamosios teisės klausimas. Čia mūsų kompetencija yra gan ribota teigiame, kad prevencija kur kas svarbiau. Na, o baudžiamoji teisė pati tos problemos neišspręs. Tačiau turime aiškiai pasakyti, kad mūsų kompetencija ES lygmenių yra ribota e, baudžiamosios teisės rytyje. Taigi, aš manyčiau, kad pasiūlymus dėl baudžiamosios teisės reiktų pasiūlyti labai tikslingus kad e, surastumėme tinkamą pusiausvyrą ir nepažeistume valstybių narių teisių ir įgaliojimų. Kyla pavojus, kad e, gali atsirasti dviejopo, dviejopos paskirties e, problema, nes kai kuri įranga gali būti naudoja, turėti dvi paskirtis ir tokia įranga nėra skirta nusikaltimams daryti. Taip pat svarbu, kad apskritai laikytumėmės nekaltumo prez, prezumpcijos. Jeigu nėra įrodyta, kad buvo ketinama padaryti nusikaltimą, kad ta įranga buvo naudota nusikalstamais tikslais, tuomet turime irgi tinkamai reaguoti